Let's begin, please. Bravo, bravo. Buenos días. Vamos a comenzar nuestra. Labas rytas. Pradėkime mūsų rytinį posėdį. Tikrai bus labai įtemptas. Pirmiausia, patvirtikime darbo tvarkę. Jeigu niekas neprieštarauja, Kaip žinote, dabar vyks klausimai dėl sporto ir žmogaus teisų. Kitas klausimas, kuris buvo įtaktas į darbo tvarkę, tai buvo dėl Europos žmogaus teisų kodėsis ir e, turėjo dalyvauti komisijos narys, tačiau dėja teko atšaukti komisijos narį šį susitikimą. Tad perkelsime susitikimai į kitą, į kitą kartą. Dabar prašyčiau patvirtinti ankstesnio posėdžio protokolą ir galėsime pradėti posėdį. Taigi pabandysime šiek tiek pakalbėti apie vieną iš Europos parlamento iniciatyvų, kurią parlamentas pasiūlė praėjusiais metais ir taip pat šis ir tie dirbo daug NVO ir kitų sporto institucijų, kurios taip pat susijusios ir su, su olimpiados rengėjais ir čia kalbu apie žmogaus teisių užtikrinimą per didelius sporto renginius. Pane Silvija Kosta kur yra kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė, aš sėdė šalia manęs. Labai džiaugiuosi, kad ji taip pat dirba šio klausimu, labai dėkuoju už bendarbiavimą, taip pat pasidalyvauja daugiau kultūros komiteto narių. Tad labai džiugu, kad šitaip parlamento komitetai taip bendrabiauja ir esu labai dėkinga visiems kultūros komiteto nariams. Ir Labai dėkoju Silvijai Kostai, kuri taip pat prisideda prie šios iniciatyvos, prie jos žygimo pirmin. Vyks. Čia turiu galvo bendrabiavimą ne, ne tik rengiančios klausimus, tačiau vyksta platesnis bendrabiavimas. Ir dabar šiandien mano vaidmo bus tik tais padėti vykti diskusijoms. Manau, kad ES turi pareigą pasitengti užtikrinti žmogaus teisų gerbimą visame pasaulyje. Ypač, kai kalba pasuka apie didelius sporto renginius, kurie sulaukia labai daug žiniasklaidos dėmesio. Taip pat ten yra panaudojama labai daug ir ekonomikos išteklių, tiek viešųjų, tiek privačiųjų. Dėl to manome, kad reikia griežto elgesio kodekso, kurio turėtų laikytis valstybės, tos, kurios rengia tokius renginius, kad būtų galima užtikrinti pagrindinių žmogus teisų gerbimą. Ir dėl to labai svarbu, kad Europos Sąjunga gintų tas teisės ir rodytų gerą pavyzdį ir prisimtų tokius pareigojimus. Na, dabar nenoriu aptarinėti jokių konkrečių situacijų, klausimų metu prie to persimo. Dabar tik žodį, ponys Kostai, kad pilnai pradėtų posėdį. Labai ačiū. Dėkui šią iniciatyvą. Mes labai norėjome prisidėti prie šių klausimų organizavimo. Mūsų komitetas labai nori prisidėti, nes tikrai čia mes turime labai to ką bendro pasakyti. Kultūros komitetui taip pat yra labai svarbu nes kultūros komitetui labai svarbu yra gintas vertybės, kurias atspindi dideli sporto renginiai. Labai džiugu matyti kultūros komiteto narius, Sovietski, Bekov, kitus, Zagurakį taip pat. Bijas Zagurakis taip pat yra ir sportininkas. Taigi, sveiki atvykę į, į šios klausimus. Pristatant šią temą, reikia pagalvoti apie keletą svarbių klausimų. Žinoma, kad Europos parlamentas turi daugiau kompetencijų, naujų kompetencijų, iš minkštosios, jeigu galima sakyti, šešėliosios įtakos ryties. Ir reikia labiau to pasinaudoti ateityje. Kultūros rytis, jaunimo klausimai, švietimas – būtent yra tokios naujos sritis, kuriomis turime mes pasinaudoti ir kurios yra atvertos Europos parlamentui po Lisabonos starties. 175 Lisabonos starties straipsnis rašo, jog turime padėti išlaikyti ir skatinti Europos sporto tradicijas ir tradicijų ypatybės, turint galvoje ir savanorių vaidmenį bei įvairius kitus E, svarbius sporto aspektus. Ir parlamentas, žinoma, turi atkreipti tai dėmesį ir parlamentas nesiniai parengė svarbią rezoliuciją apie šį sporto klausimą. O dabar kalbėsim kiek plačiau apie sportą tarptautinių lygių, tačiau vėlgi tos svarbios yra tos pačios pamatinės vertybės. Ir Europos parlamento rezoliucijoje buvo kelta tai yra turi būti keliami kai kurie svarbiausi žmogaus teisų klausimai. Nes sportas yra puikiai priemonė skatinti socialinį dialogą, skatinti taiką. Visą tai Europos, siekia, Europos Sąjunga siekia skatinti Europos tai pasaulinių lygių. Tačias vertybės tikrai turime branginti ir užtikrinti. Taip pat turime griežčiau reikalauti tinkamų standartų užtikrinimo sažiningumo užtikrinimo. Taip pat atskiros menų, sportuojančių sažiningumo užtikrinimo, taip pat sportas siejas ir su gyvenimo būdo, kitais aspektais ir kitais žmogaus teisų aspektais. Kitas labai svarbus dalykas yra kova su korupcija, nes kova su korupcija tikrai kenkia žmogaus teisėms, įvairios kšėjimo formos, taip pat sutarimai dėl sporto varžybų baigties kelia didelį grėsmę ir ES gali čia daug ką padaryti. Kitas dalykas yra fizinė kultūra, gerovė, taip pat kova su dopingo vartojimu. Taip pat sportas yra labai svarbus elementas jaunuolių raidoje, kad jaunuoliai galėtų geriau vystyti savo gebėjimus, taip pat sportas veikia ir kaip kai kurių lygų prevencijos priemonė tada užtikrina geresnę sveikatą. Taip pat svarbu atkreipti ir į sporto valdymo klausimus ir užtikrinti pluralizmą sporto valdymo srityje. Be to svarbus yra ir nediskriminavimo principas. Visi turime savo svajonių netaip seniai lankiausi Irane ir turiu svajonę, kuri galbūt ką nors įspildys. Tai reikia turėti galvoje, kad kada sporte vyksta daug, daug diskriminacijos, pavyzdžiui, tai gali sėsti ir su, kat, su Kataru, tačiau Irane tai yra labai griežta ir, ir moteris negali dalyvauti tos didžiosios žaidynėse, šiuo metu Europos parlamente vyksta dėrybos su šitomis šalimis ir šį klausimą galima kelti, galima kelti per įvairias dėrybas. Nes tai, kaip mes suprantame individą ir nediskriminavimą, yra, yra gerokai kitaip negu tai, kai jie gyvendina. Taip pat Erasmus programoje yra atskira biudžetilutė skirta sportui. Ir manau, kad reikia daugiau skatinti savanoriškas įvairias sporto organizacijas. Sportas turi tapti pripažįstama teisė. Turi būti matyti pripažįstama teisė, teisė sportuoti. Ir kad tai yra svarbi teisė. Ir norėtume šiandien apie sportą pakalbėti labiau tarptautiniu kontekstu. Taip pat nepamiršti ir sporto diplomatijos. Ban Kimūnas neseniai pasisakė, kad sportas yra ta kalba, kurią visi galime suskalbėti. Manau, kad tai yra labai gera žinia. Ir tai yra žinia, kuri labai svarbi mūsų kultūros komitetui. Labai svarbu sportą įtraukti į švietimą, nepamiršti švietime sporto elemento. Ir taip pat užtikrinti visas teisės, visas teisės, kurios yra susijusios su sportu. Taip pat reikia turėti kalbą UNESCO hartį dėl fizinio lavinimo. Sportas turbūt panaudotas tam, kad būtų galima toliau plėtoti ir skatyti demokratiją, taiką ir žmogaus teisės. UNESCO taip pat tvirtina, kad sportą galima panaudoti tokiu tikslu. Na, ilgiau apie tai nekalbėsiu, reikia išklausyti mums ir kitus pranešėjus. Tačiau svarbus klausimas yra Europos žaidynės, kurios vyks birželį. Manau, kad labai svarbu taip pat galvoje ir olimpiados darbo tarkė bei Europą 2020 darbo tvarkė ir e, reikia daugiau įtraukti tai žmogaus teisų klausimus. Mes girdime reikalavimus iš tų, kurie, kad e, tokių renginių rengėjai turėtų geriau užtikrinti žmogaus teisės, kad miestus, kurie, kuriuose bus rengiamas žudynės. Taigi, baigdama pasakysiu, kad rugsėjo mėnesį e, vyks pirmoji Europos sporto savaitė ir kitą savaitę kultūros komitetas nuo 7-13 dienos žengs seminarą apie tai. Europos sporto savaitė turėtų būti labai svarbus renginys visose šalyse. Tad būtų labai gerai, kad į mūsų seminarą tai būtų įtraukta ir kad galėtume atkreipti dėmesį į tuos visus svarbius klausimus, kurie siejasi su sportu, apie tai, kaip reikia žmonės pliečius ugdyti ir mokyti apie sportą. Ir manau, kad būtų galima prašyti visų valstybių, kurie dėl to nedaro, kad jos taip pat taip darytų. Nes ES tikrai gali tai, tai, tai daryti ir manau, kad ES ypač turėtų paspausti, kad kitos šalis taptų konvencijos prieš smurtą sportę šalimis. Taip pat sutartis dėl varžybų baigties yra didelė problema. Čia yra daug, futbolas daug, daug problemų susiduria, tačiau ne tik futbolas. FIFA atstovai mums daugiau apie tai papasakos šiandieną. Turint galvoje, koks populiarus futbolas yra, tai matome labai dažnai, kad varžybos pasisuka ne taip, kaip turėtų ir kad kartais varžybos tampa visą skirą sporto priešingybę, kaip turime dėl jų baigties. Tiek, ačiū. E, invitados, invi... Labai ačiū. Toliau sutiksiu žodį pranešėjams. Šiandieną dalyvauju daug puikių pranešėjų, sporto atstovų, nesas atstovų, taip pat NVO atstovų. Ir pirmiausia teiksiu žodį poni Minky Warden, kuri yra Global Initiatives Human Rights Watch direktorė. Prašau žodis jums. Thank you very... Dėkoju. Aš atvykau iš New Yorko Man labai smagu būti čia. Norėčiau ypač padėkoti Europos parlamentui už tai, kad surengė šias svarbės diskusijas e, labai svarbiu pasaulinio sporto momentu. Sutinku su tuo, ką pasakė pirmininkai. Ir nuo pat pradžių norėčiau pasakyti, kad esu sporto fane. Mums visiems patinka stebėti olimpinės žaidynės ir pasaulio čempionus ir taip pat įvairių lygų, aukščiausios lygos uh, žaidimus, norime palaikyti savo komandas ir savo mėgstamiausius e, sportininkus, bet tai padaryti vis sunkiau. Sporto fanai nenori sėdėti stadione, e, kurį pastatė išnaudojami darbininkai arba kurių statybų metu žuvo žmonės. Žurnalistai e, pranešantis apie sporto įvykius, pavyzdžiui, Florian Bauer, kuris sėdi šalia manęs, neturėtų E, jiems būti taikoma cenzūra ir persekiojimas dėl tokių reportažų. E, spo, žurnalistai, kurie praneša apie vyriausybės korupciją sporto srityje, neturėtų būti įkalinami, nes tai pažeidžia e, hartiją ir pagrindinius principus. Diskriminacija yra dar vienas pažeidimas, kuris kenkia sąžiningam žaidimui ir žmogaus teisėms. Daug sporto šakų e, taiko žalingas diskriminacinės praktikas, ypač e, kenkiančias kitokios orientacijos žmonėms. Taip pat e, arabų šalise mergaitėms neleidžiama dalyvauti net mokyklų sporto renginiuose. Hartijoje sakoma, kad sportas yra žmogaus teisė, bet pavyzdžiui, Saudo Arabijoje nėra net sporto federacijos moterims, arba kai mergaitės ir moteris yra suimamos už tai, kad žiūri tarptautinės žaidynės stadionuose, pavyzdžiui, yra ne. Uh, Tada jau ateina laikas sporto tarptautiniams federacijoms imtis priemonių. Jau dešimtmetį Human Rights Watch stebi pažeidimus didžiosiuose sporto įveikiuose, įskaitant olimpinėse žaidynėse ir futbolo pasaulio čempionate. Ir tokiuose pranešimuose ir ataskaitose kaip šios Human Rights Watch apžvelgia šios pažeidinėjimus nuo Kinijos iki Rusijos, nuo Saudo Arabijos iki Kataro. Mes e, pažymime, kaip didieji sporto e, renginiai yra kaip juose, pavyzdžiui, e, apdovanojimai teikiami tiems, kas pažeidinėja žmogaus teisės ir kaip yra išnaudojami migrantai dar, dar, darbininkai statantis tuos stadionus, kaip tai kenkia aplinkai, kokia diskriminacija yra plačiai paplitusi. Ne viena vyriausybė, aišku, nėra, nesilaiko tobulai žmogaus teisų, bet e, mes pastebime, kad šie pažeidimai labai rimti, kai, pavyzdžiui, nėra funkcionuojančios e, teisinės valstybės. Ir būtent represinės vyriausybės dažniausiai siekia renkti tokius didžiuosius sporto renginius. Kodėl? Todėl, kad tokiu būdu jie išplauna savo reputaciją stovėdami šalia didžiųjų pasaulio lyderių ir nukreipia dėmesį nuo tų išnaudojimų darbininkų ir žmogaus teisų pažeidinėjimų į tos įveikius, sporto įveikius. Ir tai kelia rimtą pavojų šiandienos sporto lyderiams. Ir todėl paskelbėme 2015 globalaus sporto pripažinimo metais. E, Pavyzdžiui, Europos parlamentas ir valstybės narės turi atkreipti dėmesį į šias svarbiausias datas. 29 gegužės FIFA surenks e, naujo prezidento rinkimus. Dabartinis prezidentas nori penktą kadenciją e, dalyvauti, o kiti kandidatai yra taip pat padarę žmogaus teisų pažeidimų. Taip pat jų šalise Pavyzdžiui, Rusijoje ruošiantis 2018 ir 2022 metų žaidinėmis Rusijoje ir Katare e, buvo pažeidinėjamos darbininkų teisės. E, Birželio 12 vyks Europos žaidynės Baku Azerbaidžiane, 6 tūkstančiai sportininkų ir 50 nacionalinių olimpinių komitetų dalyvaus ten. Ir užuot užtikrinę žmogaus orumą ir žiniasklaidos teisę, Baku žaidynės bus, vyks priespaudos e, aplinkoje. Prezidentas e, per visą 24 metų po sovietinės nepriklausomybės e, laikotarpį vykdo didžiausius žmogaus teisų pažeidimus. Jis areštuoja žurnalistus ir aktyvistus, kurie siekia nušviesti korupciją besirengiantom žaidynėms. Dėl tų olimpinių žaidinių prestižo Reikia reikalauti, kad būtų paleisti šie politiniai kaliniai ir tai reikia daryti nuolatos. Europos olimpiniai komitetai, taip pat Romos olimpinių komitetų organizacija turi pakankamai svertų liepti Bakų išleisti tuos kalinius ir nebegrasinti žurnalistams prie žaidynės. Dar viena svarbi data yra birželio 30 diena. Tada e, teks pasirinkti tarp Kazakstano ir Kinijos, kur vyks 2020 žiemos olimpinės žaidynės. Abi šalis pažeidinė žmogaus teisės, riboja žiniasklaidos laisvę ir ten išnaudojami mm, darbininkai. Ir prieš taip pat diskriminuojami kitokios orientacijos žmonės. Ir Reikia užtikrinti, kad pasirinkus, kaip tas miestas, kuris bus pasirinktas, turėtų laikyti žmogaus teisių. Taip pat Rio 2016 vyks olimpinės žaidynės. Ir Saudo Arabija neleido milijonams mergaičių mokyklose užsimti sportu. Ten nėra sporto federacijų moteriams ir taip pat nacionaliniam olimpiniam komitete nėra moterų sekcijos. Jeigu Saudi, Sa, Saudo Arabi, Saudo Arabijos komanda, kuri susidėjo vien, iš, vien tik iš vyrų, laimėjo aukso meta, medalį moterų ten nebuvo, nes moteris ir negali ten dalyvauti, kadangi jų, jos mokyklose negali užsimti sportu. Reikia uždrausti Saudo Arabijos komandai dalyvauti tose žaidynėse, kol ten nebus moterų. Visos šios mano minėtos datos yra labai svarbios pasauliniam sportui. Human Rights Watch yra e, sporto teisų alijanso narė. E, E, čia mes siekiame puoselėti vaikų, darbininkų, žmogaus teisės, kovą su korupcija svarbiausiose sporto reginiuose. Manome, kad kai sporto organizacijos e, susitaiko ir tyli, matydamos diskriminaciją, arba kai tai yra taikomi dvigubi standartai šalims rengiančioms žaidynės, tuomet pakenkiama pačio sporto pamatams pagrindams ir sąžiningo žaidimo pagrindams. Daugelį metų Tarptautinis olimpinis komitetas ir kitos institucijos teigia, kad nėra e, sąsajas tarp sporto ir žmogaus teisų. Iš tikrųjų, sportas privalo būti laisvas nuo e, spaudimų dėl žmogaus teisų, tačiau represyvios šalis e, prižada, ko tik iš jų pareikalaujama, kad būtų joms leista renkti didžiasią žaidynės ir paskui nepaiso savo įsipareigojimų ir tada jau situacija tampa pernelyg netinkama. Ir olimpinis, tarptautinis olimpinis komitetas ne visada pasinaudoja savo svertais, kad uždraustų tokį elgesį. Prieš sočio olimpinės žaidynės Rusija priėmė LGBT įstatymą ir buvo teigiama, kad tai tiesiogiai buvo, galėjo tarptautinis olimpinis komitetas pareikalauti, kad būtų atšauktas tas įstatymas, bet taip nebuvo padaryta. Tačiau dabar Tarptautinio olimpinio komiteto požiūris pasikeitė ir jeigu jis ir toliau bus išlaikytas, tuomet situacija gali pasikeisti. IOC e, naujasis prezidentas Tomas Bak patvirtino naują platformą Olimpinė darbo tvarkė 2020, raginančią olimpinėms e, sostinėms laikytis lyčių lygybės, nediskriminacijos principų, tai yra šeštasis principas, ir pagarbos pagrindiniams teisėms numatytos jungtinių tautų sutartise. Tai buvo patvirtinta vienbalsiai Monake, tarptaut specialioje IOC sesijoje. Po Sočio e, prezidentas e, patvirtino, kad reikia numatyti mm, antidiskriminacinės nuostatas. Taip pat buvo sutarta, kad tarptautinės žiniasklaidos principai ir žmogaus teisų principai turėtų būti taikomi. Ir dabar viešai bus skelbiamos sutartys su e, rengianč, žaidinės rengiančiais miestais. Ir jeigu bus nepaisoma tokių principų ir įsipareigojimų, IOC galės atšaukti teisę rengti olimpinės žaidinės, o tiems, kas pažeidžia, sakykime, nediskriminacinės taisyklės, tada jie bus išbraukti iš olimpinės šeimos. Taigi, jeigu norite žaisti, žaiskite pagal taisyklės. Prezidentas Bakas e, e, pradėjo šį procesą, tačiau dabar atėjo laikas Europos olimpiniam komitetui atsižvelgti į 2010 e, olimpinę darbotvarkę ir kaip tik prieš Bakų ir stebėti, kad būtų įgyvenintos reikalingos reformos. Be, be, Pekino olimpinės žaidynės ir Sočio olimpinės žaidynės kainavo daug, virš 20 milijardų dolerių. Daug kas mane, kad daugiau jau išleisti nebeįmanoma, bet 2020 22 Kataro pasaulio žaidynės, žaidynėms ruošiamasi kuriama masyvi infrastruktūra ir tai kainuos 200 milijardų dolerių. Be finansinių išlaidų uh, dėl kurių kai kurios demokratinės valstybės negali saulėsi surinkti tokių žaidinių, taip pat yra ir žmogiškoji kaina. Jau dabar į Nepalą ir kitas Pietų Azijos šalis siunčiami karstai su šimtais migrantų darbininkų žuvo statybose. Katare Ilgesio kodeksas statant stadionus ir kitus infrastruktūros projektus, turėtų e, apsaugoti tuos darbuotojus. Tačiau e, tie kodeksai dabar neįgyvendinami, kai dėl kafalos e, sistemos, pagal kurią galima priversti prievartinį darbą vykdyti, ši sistema ir toliau galioja. Išvažiavimo vizoms Kataras taip pat taiko kontrolę. Ir Belikus septyniems metams iki 2022 metų FIFA ir Kataras vis dar turi e, laiko pasitaisyti. FIFA gali užtikrinti, kad uh, būtų, atš, kad būtų negal, neleidžiama e, nesuteikti išvažiavimo vizų, kad būtų atsisakyta kafalo sistemos ir kad darbuotojai nebežūtų. Kodėl reikia veikti dabar, kai kas jums pasakys, kad sporto federacijos ir institucijos neturi jokios galios ir bet kuriuo atveju negali pakeisti šios aplinkos. Tačiau tai nei nauja, nei tai yra tiesa. Olimpinis komitetas kartais e, tikrai ėmėsi tinkamos veiklos. Pavyzdžiui, Pietų Afrikoje neleido surenkti olimpinių žaidynių dėl apartheido ir rasinės diskriminacijos ir taip pat Afganistane. Afganistaną uždraudė dalyvauti dėl diskriminacijos prieš moteris. prieš Seulo žaidynės taip pat buvo atliktos tam tikros reikalingos reformos ir ta šalis dabar tapo pavyzdinė šalimi. Tarptautinis olimpinis komitetas taip pat ėmėsi reformų dėl dopingo, žalos aplinkai ir korupcijos. Jeigu europarlamentarai ir sporto organizacijos nekovos su pažeidinėjimais, tai tiesiog pasiūs netinkamą žinę tiems pažeidėjams, kurie taps dar drąsesni ir dar didesnį spaudimą taikins, taikys tiems, kas žaidžia pagal taisyklės. Mes e, prašome to, ko galima pasiekti politinę valią. E, Europos olimpiniam komitetui ir tarptautiniam olimpiniam komitetui ir reikia teikti paramą ir pasinaudoti tais svertais, paraginant išlaisvinti politinius kalinius ir žurnalistus. Ir prieš prasidedant Bakų žaidynėms laiko lieka nebedaug padėtumėte ne tik e, sąžiningiams reporteriams ir sportininkams Azerbaidžiane, bet taip pat ir savo sportininkams, nes niekas nenori gauti medalių iš e, purvinų rankų. Visuomenė vis mažiau toleruoja žmogaus teisų pažeidinėjimų sporto renginiuose ir todėl atėjo laikas atsisakyti dvigubų standartų. Susitarkime, kad pasaulinis sporto renginys negali būti sėkmingas, jeigu jame pažeidinėjamos žmogaus teisės. Ačiū. Thank you very much. Ahora voy a dar eh, la palabra al señor Florian Bauer. Dabar žodis Florian Bauer. Jis yra žurnalistas besispecializuojantis politikos ir sporto, tiksliau sporto politikos srityje. Taigi dabar jam suteiksiu žodį 12 minučių, pabandysime laikytis e, kalbėjimui skirto laiko, nes e, dar ir parlamentarai norės pasakyti. Taigi man problemų dėl to nekils. Dėkoju. Tai nustebinsiu galbūt jūs, bet iškart pasakysiu, kad 12 minučių ne, neužtruksiu. Tiesiog taip yra dėl to, kad pamečiau ateidamas savo užrašus. Bet vis tiek pasistengsiu viską prisiminti ir jums papasakoti. Ir tikrai, žinoma, lauksiu visų jūsų klausimų. Nes jeigu stebėjote žinias, tai tikrai dabar dienos tokios labai įtemptos, visko daug vyksta. tik, tikrai, tikrai labai daug įvykių, ypač įvairiausių, e, dėl Kataro ir mūsų televizija labai daug filmavo apie tai. Iš principo, na, pasiūlymų neteiksiu. Aš žurnalistas, tad ne mano turėtų būti vaidmuo teikti pasiūlymus, tačiau norėčiau šiek tiek pakomentuoti uh, tendencijas, kurias matome pasos kelius metus. Ir štai kokią matome tendenciją. Dažnai didelis sporto renginiai vyksta autoritarnėse šalyse. Ir ta tendencija prasidėjo nuo 2000 metų Kinijos olimpinių žaidinių ir nuo tuometinių diskusijų. Po to Sočis tačiau ir tarptų šių žaidinių vyko smulkesnių renginių, pavyzdžiui, Baltarusijoje vyko ledo ritulio pasaulio pirmenybės, Afrikos e, žaidinės, apie kurias beveik nerašė, taptin žiniasklaida vyko Ekvatorius Gvinėje. Tai yra viena iš šalių, kur e, Afrikoje, na, viena iš Afrikos šalių, kur, kur itin seniai yra autoritarinė valdžia. Žinoma, dėl sočio vyko labai daug diskusijų, dėl, buvo kalbėti dėl darbuotojų išnaudojimo, taip pat dėl žmogaus teisų pažinėjimo, apie tai žiniasklaida daug rašė, taip pat tarptautinės organizacijas kaip Human Rights Watch ir Memorial diskutavo dėl to, kad žmogaus teisų pažinimas Rusijoje. Ir štai dabar, per kelis metus, pastarosius kokius keturis galbūt metus, FIFA Katarui suteikė teisę rengti 22 metų pasaulio taurę. Tad e, tikrai dėl to taip pat daug diskutuojama. Ir pažiūrėsite, ką rašo žiniasklaida, tarptautinė žiniasklaida, tai vėlgi matome tendencijas naujas. Žiniasklaida anksčiau nerašydavo labai daug apie politiką sporte. Labai dažnai anksčiau sportas buvo tik laikomas tokia tema, kur politika, ekonomika, socialiniai aspektai nėra itin svarbus, kurie nėra svarbus nei žurnalistams, nei visuomeniai. Tačiau manau, kad čia yra didelė problema. Nors pokyčių vyksta, kai žiniasklaidos priemonės jau rašo daugiau apie tas klausimus, kaip kurias šiandien aptarnėjame, dažniausiai anglų kalba žiniasklaida tai rašo, didėjai laikraščiai, bei pavyzdžiui BBC, Taip pat e, Vokietiją turime kokybiškų laikraščių, kurie apie tai rašo. Taip pat e, televizijas turime kelias. Deutsche Funke radijas yra, kuris iš tikrųjų skiria daug laiko, pinigų ir žmonių, kad jie tirtų šios klausimus. Ir kodėl dabar iškeliu šį klausimą? Manau, kad tai yra susijęs su bendresne problema, kuri iškilo prieš keletą metų, jog žiniasklaida neskiria pakankamai dėmesio šioms temoms bent jau neskiria tiek dėmesio, kiek temoms reikėtų skirti. Taip pat matome ir dėl tarptautinių organizacijų. Jos šio klausimo nelaikė, labai ilgai nelaikė svarbiu. Taigi ir matome tam tikrą pokytį. Ir kodėl tas pokytis vyksta, kodėlgi svarbus tokie sporto renginiai yra leidžiami rengti tokiams valstybėms, kurios veikia autoritariškai. Na, manyčiau, kad daug ką tuo met lengviau yra sutvarkyti, nes iš esmės galima tuomet taisyklės viską priderinti prie to, kaip reikia. Tai yra, visokios taisyklės galima nuo jas sukurti, įstatymus netgi parašyti. Pavyzdžiui, FIFOS atveju tai buvo ir taip pat dėl Sočio. Buvo, buvo priimti įstatymai, kurie pažeidinėja tapsnius standartus darbo srityje. Tačiau tiesiog tuomet pasidaro paprasčiau tuos teiginius susirinkti. Taip pat, kadangi viskas labiau valdoma iš viršaus, tiesiog tai yra pasidaro, pasidaro paprasčiau negu demokratinėse šalyse. Kitas dalykas, sunku rasti, rasti alternatyvas. Štai pač dėl, dėl artėjančių E, olimpinių žaidinių, žiemos žaidinių. Sunku rasti valstybės, kurios norėtų ir galėtų prisijimti žaidinių organizavimą, kurios galėtų tai padaryti sėkmingai. Ir dėl to institucijos e, kartais perdoda renginius autoritarnės valstybėms. Tiesiog dėl pinigų. tokios valstybės turi daugiau pinigų, jas gali daugiau uždirbti iš jų. Ir štai visa, visos veiksnius sudėjus kartu, matome, kad kyla štai toks klausimas dėl atsakomybės. O atsakomybę galima pažvelgti iš įvairių pusių. Iš vienos pusės yra taptos organizacijos. Jau pranešėjai kiek užsiminė apie tos klausimus. Tačiau aš, aš noriu pasakyti, kad, tai, kad aš jau apie visus tuos e, renginius nuo 2000 metų, apie kuris buvo kalbėta ir kiekvieną kartą keliu tos pačius klausimus per visus, visus straipsnius ir visus reportažus. Tačiau niekam nesuprantu, kodėl tarptautinės organizacijos nėra priverčiamos numatyti, kad žmogus teisė užtikrimas yra tam tikra išėksnė sąlyga dėl kurio, kurią turi patenkinti valstybės, kad gautų teisę organizuoti renginius. Ir jokios valstybės nekelia prieštaravimų tarptautinėms organizacijoms dėl, dėl to. Žinoma, tai yra sporto politikos klausimas, jis labai svarbus yra iš organizacinių pusės. Tačiau niekas apie tai atvirai nepasisako. Ir man, atvirai kalbant, tai atrodo, kad labai, tai atrodo labai keista, kodėl tai nevyksta. Jei pažiūrėtume į didžiausias e, sporto federacijas, čia aš kalbu ne tik apie FIFA, bet ir IWF, kitas, e, tai kiek žinau, jokios, nei viena iš jų neturi išankstinės sąlygos, kad būtų gerbiamo žmogaus teisės ir kad valstybė turi patenkinti išankstinę sąlygą tam, kad galėtų gauti teisę rengti žaidines. jeigu pažint, ką ponas Bachas, e, Tarptautinio olimpinio komiteto pirmininkas, savo reformose siūlo, tai ten nekalbam apie žmogaus teisės. Galbūt jūs matėte, aš nemačiau. Ir beras 27 punkte netgi rašoma apie gerą valdyseną. Bet viskas, tuo ir baigėsi. Tad, jeigu matome, kad vyksta tam tikras pokytis, tam tikras tendencijos sporto bendruomenėje, jog reikia atkreipti dėmesį žmogaus teisės. Tačiau kodėl tai svarbu? Na, manau, kad jau visuomenė per paskeltą metų labai ėmė aiškiai nebepriimti tokių dalykų. Pavyzdžiui, Kataras. Aš esu tam buvęs ir anksčiau, ir e, dar prieš tai, kad teisė organizuoti žaidynės. Ir esu apie reportažų rengęs anksčiau. Ir esu rašęs ne tik apie tai, kad jie nesilaiko žmogaus teisės, bet ir kad ko bando laikytis. Tai noriu pasakyti, kad ši šalis yra pavyzdys <coughs> tokios šalies, kuri vis tik na, sulaukia labai daug dėmesio dėl šių klausimų. Ir štai matome, taip pat bet teisės ir su sočiu, matome, kad vis tik žiniasklaida ima daugiau tai stebėti ir žmonės ima labiau tuo domėtis. Ir manau, kad e, organizacijos turėtų dar daugiau tai dėmesį atkreipti ateityje, kalbėdami, pavyzdžiui, apie gerą valdymą, kalbėdami apie LGBT teisės, apie orumą. Kitas dalykas. Šalis taip pat turi atsakomybės prisimti tos, kurios organizuoja tos renginius. Na, kol kas jos tas ne, nepatirdavo daug spaudimo, galbūt įskyrus Katarą. Tačiau per pasausius metus tikrai nebuvo labai daug visuomenės spaudimo, kuris tikrai atneštų pokyčių. Tos šalis turi pripažinti, kad turi prisimti tam tikras atsakomybės, turi užtikrinti žmogaus teisės, e, spaudos laisvę, žiniuose tai turi galėti atvykti šalį ir viską stebėti. Ir štai, pavyzdžiui, Dohoje, Katare vyko dėlės spaudos konferencija, kur buvo pasakyta, kad e, tą kafalo sistemą, darbuotojų teisų sistemą reformuosime. Ir po to, kaip, na, aišku, kad visi lauks rezultatų. Ir štai, po metų po tos konferencijos mes vėl nuskridome į Katarą Bija, aš, aš kalbu dabar apie Katarą, na, dėl to, kad apie tai labai daug kalbama vokiškai žiniasklaidoje, angliškai žiniasklaidoje, aš pats daugiau rengiau daug reportažų, reportažų. Galbūt kiti žiniasklaidos turi mažiau problemų. Taigi, mes atvykome ir kalbėjome, štai prieš metus buvo štai tas, tas, tas pažadėta. Ir mes savaičių savaitės prašėme interviu leidimų, leidimų filmuoti, niekas nepasikeitė, jokių atsakymų. Tad ar ta šalis tikisi, kad mes net važiuosime filmuoti, jeigu su mumis nebendraujame? Ne, aišku, mes vis tiek nuvažiuosime. Mes teiksime reportažus, nes mes esame taip pat atsakingi. Žiniasklaida turi atsakomybę taip pat. Žiniasklaida turi būti atsakinga, jei tenka tam tikros pareigos taip pat. Ir suprantu, kad na, mūsų aš, aš atstovauju tokią televiziją, kuri turi pakankamai lėšų tokiems klausimams tirti. Ir nežinau, kad nes ne visas priemonės žiniasklaidos turi pakankamai lėšų, tačiau suprantu, kad žiniasklaida turi tam tikras pareigas. Ir aš esu sporto žurnalistas. Ir mano kad žurnalistai, kurie yra sporto žurnalistai, beje, žurnalistai dažnai būna labiau sporto fanai negu politikos ir šios žurnalistai. Taigi, tokie žurnalistai kaip mes, mes vis tik turėsime tikrai kelti tos klausimus, stebėti tos dalykus. Tikrai mums tenka atsakomybė apie tai pranešti. Ir o valstybės turi steigti mums progą apie tai parengti reportažus. Taigi tiek, labai ačiū. Thank you very much, uh, Mr. Bauer. Dėkuoju ponui Bauer. Fanny Misailidi, kai es... Uh, la... Dabar suteiksiu žodį poniai Fanny Misailidi. Ji yra atsakinga už viešuosius ryšius FIFOje. Prašau, jums 12 minučių dabar. Um, dėkuoju e, komiteto pirmininkė, žmogaus kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė, DRUAPA komitečio pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mus ir suteikėte progą uh, dalyvauti šioje diskusijoje ir pateikti savo nuomonę šią svarbę temą apie sportą ir žmogaus teisės ir kaip sporto organizacijos gali prisidėti prie suvokimo didinimo, žmogaus teisių puoselėjimo žaidynėse ir bendros sportinės veiklos kontekste. Mums labai svarbu dalyvauti šiose diskusijose. Mes tai darėme ir praeitie. Esame įsipareigoję bendradarbiauti su valstybės, politinėmis institucijomis, žiniasklaida, NVO, moksliniais tyrimų centrais, su pilietinė visuomenė. Mums reikia patirties ir grįžtamojo ryšio iš jų. Žinoma, yra sričių, kurias galima tobulinti arba jomis detaliau pasidomėti kalbant apie didžiųjų sportinių žaidinių kontekstą. Taigi svarbu šią perspektyvą taip pat perkelti ir į diskusijas. Buvo daug temų, daug klausimų, kuriuos minėjo anksčiau kalbėję kolegos, dėja atsakymų į juos dar nerasta. Aš taip pat pakalbėsiu apie kai kurios iškeltus klausimus, Stengsiuosi kalbėti kaip galima trumpiau, tačiau aš šiek tiek detaliau ir konkrečiau pakalbėsiu apie tam tikras temas. Taip pat ir klausimų ir atsakymų dalyje, kuris seks po to. Man atrodo, kad būtų įdomu šiek tiek papasakoti apie FIFA pasaulio žaidynių kontekstą Ir todėl apžvelgsiu e, šalies, kurioje bus rengiamos tos žaidynės e, atrankos procesą, taip pat kaip mes traktuojame žmogaus teisų koncepcijas dabartiniuose dokumentuose, kadangi jau dabar yra imamas iniciatyvų šią kryptimį. Taip pat ryšim ir su mūsų tvarumo strategija, kurią labai didžiuojamės savo organizacijoje Taip pat pateiksiu Jums apžvalgą apie tai, kaip mes dirbame dabar, stengdamiesi užtikrinti žmogaus teisų, žmogaus teisės FIFA pasaulio čempionate. Dabar keli žodžiai apie atrankos procesą. FIFA per pastaruosius dviejus, trejus metus e, patyrė didžiulės transformacijas Mes pradėjome ir įdėgiame įvairias plataus masto valdysenos reformas. Jūs minėjote, kad reikia gerinti valdymą sporto organizacijose ir tai yra visiška tiesa. Būtent tai e, mes ir stengiamės padaryti, įgyvendindami įvairius pokyčius įvairiose darbo srityse etikos struktūroje, reglamentavimo bazėje, taip pat statuto, statuto pakeitimuose sustiprinome atitikties aspektą savo veikloje, peržiūrėjome taisyklės reglamentuojančias šį procesą. Ir Visų tuo siekiame padidinti skaidrumą, atskaitomybę, aiškiau atskirti įgaliojimus ir sustiprinti e, patikros procesą. Ir šiame kontekste peržiūrėjome ir atrankos, valstybių atrankos procesą. Čia taip pat siekiame padidinti skaidrumą ir sažiningumą. Išmokome iš praeities klaidų, e, pasimokėme iš praeities klaidų ir norėjome užtikrinti, kad praeities klaidų nebepasikartotų. Vienas esminių pokyčių atrankos procese buvo tai, kad Kongresas e, dabar prisima didžiausią atsakomybę dėl e, trijų paraiškų, kurios bus renkamos e, viešo balsavimu ir kiekvieno balsavimo rezultatai taip pat bus viešinami pagal FIFA statutus Ir tokiu būdu visas atrankos ir paskirimo procesas bus viešas. Kalbant apie žmogaus teisės, apie ką ir kalbame šiandieną. Taigi, mūsų požiūris neapsiriboja tik žmogaus teisų situacija šalyje. Mes nenorime ateityje, kad ateityje atsitiktų taip, kad žmogaus teisų padėtis tam tikroje šalyje būtų mm, kliūtis dalyvauti paraiškų procese. Tai, tai prieštarautų sporto principams ir mes nenorime to. Taigi Mes e, linkę laikytis požiūrio, kad e, ta šalis e, turi laikytis su, subalansuotos pozicijos, turime aptarti tarptautinę žmogaus teisų, teis, tarptautinę žmogaus teisų bazę, taip pat pragmatinės realistinius aspektus dėl to, ką galime padaryti, kiek toli galime nueiti kokios yra realios mūsų turimos galimybės, užtikrinant, kad žmogaus teisės primančioje šalyje būtų gerbiamos. Dabar FIFA turi tam tikrą žmogaus teisų koncepciją atitvirtintas dokumentuose. Mes atskiros strategijos dėl žmogaus teisų poveikio vertinimo neturime. Tai tiesa, tačiau mes norėtume to siekti ateityje. Ir net ir kalbant apie paraiškas 2022 metams, yra tam tikri skyriai skirti socialiniam ir žmogiškam vystimuisi ir pareiškėjai turi teikti savo teikti informacijas apie savo viziją ir įsipareigojimus šioje srityje apie diskriminaciją, rasizmą, e, kovas su šiais reiškiniais ir taip pat kokie yra įstatymai šioje srityje. Taip pat FIFA turi dokumentus, aiškiai apibūdinančius savo lūkesčius apie žmogaus teisės, sažiningumą, etinį elgesį, e, nediskriminaciją ir taip toliau. Ir Mes taip pat turime ir tvarumo strategiją, kurią svarbu paminėti, kadangi mes čia remiamės tarptautiniais standartais dėl tvaraus valdymo ir socialinės atsakomybės. Ir šių pastangų rezultatai ir įgyvendinamos programos šioje srityje yra viešai skelbiamos. Prieš dviejus mėnesius mes paskelbėme ataskaitą apie tvarumo strategiją Brazilijos pasaulio čempionatui ir ten pateikiama įdomi informacija ir faktai apie tai, kaip buvo sprendžiamos įvairios e, problemos konkrečiai. Kaip ir minėta, mes žvelgiame į ateitį, e, ruošiamės 2026 paraiškų teikimui ir dabar vykdomasis komitetas nusprendė 2015 e, pradėti šį procesą, kad būtų išrinkta šalis 2017 metams ir mes dėgiame tas e, atitinkamas nuostatas paraiškų atsirinkimui. 2011-aisiais FIFA prezidentas ir generalinis sekretorius paskelbė, kad e, FIFA ateityje atrankos procese e, laikysis atitinkamų principų žmogaus teisų ir skaidrumo principų ir tai taip pat susijęs su mūsų dabartiniu darbu, reikia skatinti subalansuotą ir korektišką požiūrį atitinkamos NVO, pilietinės visuomenės rekomendacijos, e, vyriausybinės rekomendacijos taip pat yra inkorporuojamos į šią strategiją. Tai yra sudėtinga tema, sporto organizacijoms lengvų išeičių nėra, tačiau jūs Pamatysite, kai oficialiai bus paskelbtas tas paraiškų teikimo procesas, jūs pamatys, būsite teigiamai nustebinti, e, kokio požiūrio FIFA laikosi ir kaip drąsiai elgiamės tam tikrose sritise, siekdami užtikrinti žmogaus teisės ir tinkamą rizikos valdymo vertinimą. Dėkoju. Thank you very much. Eh, ahora voy a dar la palabra a Mark. Dėkuoju. Dabar žodis. Mark Tyson. Jeigu teisingai ištariau jūsų pavardę, jis yra tarptautinio olimpi... tarp... Europos tiksliau olimpinio komiteto e, narys. Ačiū gerbiama vicepirmininkė, žmogaus teisės komiteto, taip pat kultūros ir, ir švietimo komiteto pirmininkė. Taigi laba diena, gerbiami parlamentarai ir visi apskritai posėdžio dalyviai. Aš norėčiau jums visiems padėkoti už šį e, pakvietimą, ne tik tai dalyvauti pasyviai šiame posėdėje, Manau, kad e, šis e, renginys politinė prasme taipogi labai svarbus. Mes e, labai vertiname tokius renginius Žanis Kosičianič, mūsų vicepirmininkas, taip pat generalinis sekretorius Mišel Esfer dalyvauja renginyje. Taip mes norime parodyti, koks svarbus šis renginys mums. Taigi aš asmeniškai taipogi labai džiaugiuosi, galėdamas asmeniškai jūs kreiptis. Savo pasisakymę norėčiau priminti keletą svarbių principų. Klausiausi kalbėtojų prieš mane pasisakysiu ir manau, kad aš taipogi galėčiau keletą pastabų išsakyti. Pirmiausia, viena iš pagrindinių bendro pobūdžio pastabų, kuri, kuri jau galbūt buvo išsakyta, prieš kurį laiką sporto renginiai buvo pernelyg apolitiški, na, o dabar e, situacija smarkiai pasikeitė Štai pat pavyzdžiui, prezidentas Sesijuk keletą kartų sakė, kad sportas yra pernelyg svarbus mūsų visuomenėje tam, kad būtų ignoruojamas. Bet ir ne tik tai Tomas Pak e, taip yra sakęs, e, taip pat ir Pekino e, olimpinių žaidinių metu e, buvo pasakyta, kad sportas leidžia užfiksuoti e, aktualijų pulsą. Na ir dar norėčiau priminti labai svarbius vieno iš ankstesnių, vieno ankstesnio jungtinių tautų generalinio sekretoriaus žodžius, Kofenano žodžius. Jis yra pasakęs dabar štai ką. Olimpiniai idealai taipogi yra ir jungtinių tautų idealai olimpinės žaidynės e, ir jungtinės tautos gali būti laiminčioji komanda. Taigi puikiai matome, kad sportinės organizacijos, sporto organizacijos puikiai suvokia kad būtina yra atsižvelgti į e, socialinį sporto poveikį. Taip pat reikia nepamiršti, kad sportas gali atnešti ir nemenka pridėtinę vertę mūsų visuomeniai. Daug e, buvo kalbėta apie žmogaus teisės, apie diskriminaciją, tačiau vienas yra esminis elementas čia, tai būtų socialinė integracija. Aš e, manau, kad būtent ta socialinė integracija pastebima mūsų šalise Europoje ir apskritai kitose šalise. Čia tiek kalba, tiek odos spalva, tiek skirtingų kultūrų aspektai turėtų būti paminėti. Manau, kad sportas labai svarbus socialiniai integracijai. Ir būtent tos socialinės integracijos dėka yra daromas poveikis tam, apie ką mes ką tik tai kalbėjome. Tai yra diskriminacija, žmogaus teisės ir e, panašiai. Bet galbūt šiandien dar nekalbėsime apie politinę sveikatą ir kitus klausimus. Mums žmogaus teisės taipogi labai svarbus aspektas organizuojant sportinius renginius Aš ne savo asmeniniu vardu kalbu, aš kalbu Europos olimpinio komiteto vardu. Esame pasirengę ir dalyvauti renginėje, ir taipogi atsakyti į kritinius klausimus. Mes labai teigiamai žiūrime ir teigiamai nusiteikę, su teigiamu nusiteikimu žiūrime į problemas. Aš manau, kad sporto negalima naudoti kaip politinės tribūnos. Na, kaip kad e, kita vertus, jau ir sakiau, reikia pasižiūrėti, ką veikiame, ką darome, iš kur esame. Ir negalime e, veikti ar reikalauti iš mūsų, kad mes veiktume kaip vyriausybės. Sportas sporte turi būti taikomas neutralus požiūris. Tačiau tas neutralus požiūris be jokios abejonės nereiškia visiškai apolitinis požiūris. Dabar norėčiau e, keletą bendrųjų principų priminti. Na, be jokios abejonės e, paprasta yra sakyti, kad mes esame teigiamai nusiteikę ir kalbėti apie bendruosius dalykus. Reikia konkrečiau dabar pabandyti pakalbėti. Reikia pasižiūrėti, kokioje srityje mes galėtume veikti konkrečiai. Vienas iš aspektų, e, kuris buvo paminėtas, reikėtų pasižiūrėti, kas konkrečiai yra pasakyta 2020 darbo tvarkėje. Olimpinės hartijos šeštojo straipsnio, taipogi kokios pasiekmes yra. Tai čia būtų techninės specifikacijos taikomos didiesiams sportiniams renginiams, kaip kad, pavyzdžiui, olimpinės žaidynės. Yra tam tikros nuostatos, kuriuose sakoma, kad miestai laimėję e, organizavimą e, olimpinių žaidinių negali taikyti diskriminacijos. Galiu tik tai pritarti poniai Vorden. Ji kalbėjo apie moterų diskriminavimą Saudarabijoje ir Irane. Manau, kad e, visi puikiai suvokiame, kad e, mūsų galios veikti šioje srityje yra labai ribotos. Tačiau nepaisant to, praeitėje jau buvo tam tikrų e, suartėjimų šioje srityje. Štai pavyzdžiui, Žakribiu su Saudo Arabijos olimpinio komiteto e, E, pirmininku buvo išsiderėjęs, kad Saudo Arabijos moterų komanda dalyvautų Londono žaidynėse. Na, ši pergalė yra nedidelė, bet vis tiek kažkas yra daroma. Norėčiau paminėti porą aspektų, kurie buvo plačiai aptarti šiandien. Nediskriminavimas be jokios abejonės yra svarbus. Na ir tos techninės specifikacijos organizatoriams e, primetamos būtų jau pirmas etapas, pirmas žingsnis. Manau, kad e, tai būtų tik tai pradžia. Kas dėl darbuotojų, darbininkų teisių, e, tai kas dėl atlyginimo, kas dėl darbo sąlygų, daug yra apie tai kalbama, tačiau nereikėtų pamiršti, kad mes esame, mums pasisekė, kad mūsų šalyse yra tokia apsaugos sistema. Deja, labai gaila, bet absoliučioje daugumoje pasaulio valstybių to nėra. Mes puikiai žinome, kad mūsų institucijos daro viskas, kas įmanoma šioje e, srityje. Štai neseniai sužinojau, kad klausimai vyko Strasbūrė ir tarptautinės darbo organizacijos atstovai dalyvavo e, šiuose klausimuose. Bet jau tada, bet ir tų klausimų metu buvo pasakyta, kad net ir tokia e, rimta ir plačiai veikianti organizacija kaip tarptautinė darbo organizacija taip pat turi labai ribotas galias. Na, kas dėl reikalavimų keliamų miestams galima galbūt būtų sugriežtinti juos, tačiau praktiškai labai sudėtinga tai yra padaryti. Miestų, miestams kandidatams yra daugybė rekomendacijų teikiama. Štai pavyzdžiui, šeštasis olimpiadas kritinės dvasios principas yra čia e, taikomas, taipogi yra kitų principų iš kitų tarptautinių sutarčių, kaip, kuriais remiantis yra tokie reikalavimai, kaip kad, pavyzdžiui, LGBT nediskriminavimas. Aš žinau, kad e, disk, iš diskusijų su Saudo Arabijos olimpinio komiteto pirmininku. Žinau, kad jie suvokia, tai žino, kokia situacija, tačiau sudėtinga e, priešingai pasielgti, kai visuomenė netoleruoja tokių dalykų. Taigi reikėtų pasižiūrėti į sportą, į sporto renginius kaip mūsų visuomenės vertybių atspindi. Švietimas, auklėjimas čia būtų svarbus šioje srityje. Reikia informuoti taipogi visuomenę, ypatingai jaunimą. Na ir tikiuosi, tiksliau netgi esu įsitikinęs, kad valstybės dės visas pastangas tam, kad sportas taptų teigiamų rodiklių. Mes visi esame tame pačiame laive ir mm, mes visi turime e, kažką tai padaryti savo visuomenėse tam, kad e, galiausiai visi pasiektume bendro tikslo, tai yra nediskriminavimo ir žmogaus teisų laikymosi. Tai būtų pagrindinis dalykas, kurį šiandien norėjau pasakyti. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Sara Vidmajer. Tai yra išorės ryšių IFA instituto mokslinio, mokslinio koordinatorė. Ačiū pirmininkė, gerbiama ponė Valenciano, ponė Kasto, Kosta. Sportas kalba visomis kalbomis, sportas subūrė nepaisant e, socialinių ir geografinių skirtumų. Susiskaldžiusiame pasaulyme sportas yra e, kultūrinis, politinis ir socialinis e, variklis diplomatijos, dialogo ar taikos rytyje jis labai svarbus. Na ir taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į More Europe iniciatyvą, bei taipogi užsienio reikalų e, komit... srities iniciatyvas. IFA yra More Europe tinklo dalis mes stipriname dialogą tarp pilietinių visuomenių. Mokslinių tyrimų programa nagrinėja e, kultūros politikos iššūkius, stengiamės taipogi čia identifikuoti e, sporto e, srities problemas. Dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie sporto potencialą ir po to pakalbėsiu apie iššūkius organizuojant renginius. Monika Štef, Kataro moterų futbolo rinktinės trenerė, įgyvendina futbolo projektus Pakistane, Eritrejoje ir Bahreine. Ir tam pakanka vien tik tai futbolo aikštelės ir kamulio. Komandos dvasia e, pagarba šitaip yra vystama, moterų įvaizdis yra gerinamas, bet to taipogi moteris tam tikrų laisvių įgyja. Moterų futbolo stiprinimas stiprina moterų vaidmenį visuomenėje. Kitose srityse pavyzdžiui, kaip kad žmogaus teisės ar neįgalių žmonių teisės pagarba bei suvokimą gerina. Ko gero viskas turi prasidėti nuo šeimos, nuo kaimynų, nuo mokyklos. Sportas turi būti siejamas su žmogaus teisėmis. Sportas turi didžiulį potencialą, nes jis du, labai plačios apriepties reiškinys yra. E, sportas apima e, visas visuomenės e, sritis, klases, geografinės sritis, e, geografinius regionus. Sportas padeda perlipti per kliūtis tarp e, skirtumų tarp žmonių. Štai pavyzdžiui, Libane arba, pavyzdžiui, kur nors pabėgėlių stovyklose sportas subūrė žmonės sportas turi daugiau būti naudojamas tiek taikos procesuose, tiek e, užmesgant ryšius tarp skirtingų bendruomenių, tiek užsienio politikoje. Sportas stiprina žmonės, sportas taip pat skatina toleranciją, e, tarpusavio supratimą, taipogi santykius tarp skirtingų, ryšius tarp skirtingų kultūrų ir religijų eksportas naudojamas kaip, pavyzdžiui, vitrina tam tikros šalies gali padidinti tam tikros šalies matomumą ir taipogi prisidėti prie žmogaus teisų gynimo sporto renginiai gali sustiprinti pasitikėjimą tam tik, savimi tam tikros šalies arba įvaizdį. Štai pavyzdžiui, 2006 metų e, pasaulio futbolo čempionatas Vokietijoje padėjo sustiprinti e, vokiečių pasitikėjimą savo šalimi. Na, o štai pavyzdžiui, priešingai braz, nutiko Brazilijoje, nes daugybė demonstracijų vyko dėl e, pasaulio taurės organizavimo. Ir visas pasaulis matė tuos demonstrantus, kurie protestavo prieš e, pasaulio taurės e, organizavimo kaštus. Pasaulio, pasauliniai sporto įvykiai yra kaip ir sena tam tikriems subjektams Ir kaip ir sočia, pavyzdžiui, kartais išriškėja e, vidaus ar išorės stiprybės ir silpnybės, e, taipogi išriškėja ir e, piknaudžiavimo atvejai. Sporto dėka galima pasmerkti socialinę neligybę ir žmogaus teisų nesilaikymą. Vis daugiau šalių naudoja, tiksliau rengia sporto renginius, nepaisant nestabilios ekonominės situacijos. Šioje srityje diskusijos labai svarbios. Organizavimas tokių renginių yra bendradarbiavimas tarp pilietinės visuomenės, žiniasklaidos, nacionalinių vyriausybių ir tarptautinių sporto organizacijų. Šis organizavimas yra dažnai e, vykdomas e, pasitelkiant koncesijas ir ir kitus procesus. Tačiau dabar e, taip pat reikėtų paminėti, kad daug ir nuolaidų yra daroma, daug nuolaidžiaujama e, organizuojant tuos sporto renginius. Tartautinės organizacijos e, turėtų vis dėlto siekti savo svarbiausių tikslų. Joseph Maguire IFOS e, mokslinių tyrimų programos ekspertas yra nurodęs, kad sprendimų prieimėjai turi pirmiausia e, kreipti dėmesį į etiką, o ne į real politiką. Būtent vertybės turi mūsų tarptautinę politiką lemti. Be etikos, be pagarbos žmogaus teisėms, ko gero ir visos ES patikimumas yra susilpnintas, būtų tiksliau susilpnintas. Daug kas priklauso nuo visuomenės nuomonės, ypatingai tarptautinės bendruomenės nuomonės, tačiau tas spaudimas ne visą laiką yra visagalis. Štai pavyzdžiui, Brazilijoje e, demonstracijos teigiamų, prie teigiamų pokyčių privedė, tačiau kol kas bent jau šis klausimas nėra iki galo e, išnagrinėtas e, mokslininkų. Labai dažnai tokio pobūdžio demonstracijos labai trumpalaikį poveikį turi. Andrus Simbalis tai yra išleidęs knygą šio klausimu. Štai pavyzdžiui, Pietų Afrikoje 2010 m. pasaulio taurė neturėjo teigiamo poveikio nei e, ekonomikai, e, nei e, pasitikėjimui savo šalimi piliečių. 2010 m. Indijos organizuotas sporto renginys bend, e, Commonwealth žaidynės taipogi net nešia laukiamo poveikio. Svarbiausia čia ko gero reikėtų skatinti žmogaus teisų laikymasi. Na, o dabar, kas dėl Azerbaidžiano, Kinijos, Kazakstano atvejų, tai čia yra tos pačios diskusijos dalis, tam reikia taipogi surasti sprendimus. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad sportas ne tik tai užsienio politikoje, bet ir kitose politikos rytise turi būti naudojamas kaip įrankis. Sportas padeda užmėgsti ryšius tarp jaunimo ir kitų kartų, tarp skirtingų visuomenės sluoksnių, taipogi tarp skirtingų bendruomenių. Sportas padeda išspręsti konfliktus. Tačiau nepaisant sporto potencialo užsienio politikoje, jis e, nėra iki galo išnaudojamas. Sporto, sporto potencialas turi būti taipogi išnaudojamas ir ES užarės, išorės kultūros politikoje. Sportas turi sukurti ryšius, pasitikėjimą. Ponas Pakukas yra pasakęs, kad futbolas yra greitesnis už žodžius. Tai tiek pabaigai. Pirmininkė, ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį poniai Marta Roilai. Ji yra sporto intergrupės vicepirmininkė. Na, o po to suteiksiu žodį parlamentarams. Jau turiu nemažai gavusių prašymų pasisakyti. Dabar ponai Tarabelai žodis. Euh, Ačiū pirmininkė. Aš kaip e, bendra pirmininkis e, sporto intergrupės norėčiau pasakyti. Santiago Fisas taipogi bendra pirmininkauja e, šiam, šiai intergrupiai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Žmogaus teisų pakomitečiui ir kultūros komitetui už organizavimą šios konferencijos, tai yra Žmogaus teisės sporto pasaulyje. Aš manau, kad labai svarbu, kad Europos parlamentas e, vis e, aktyviau dalyvauja sporto e, politikoje ir labai džiaugiuosi, kad komisija pirmą kartą paskyrė komisijos narį atsakingą už sportą. Mes kadencijos pradžioje taipogi sukūrėme sporto intergrupę. 190 milijonų europiečių nuolat praktikuoja tam tikrą sportą, sporto šaką. E, būtent todėl labai svarbu yra imti kalbėti apie sportą. Ši intergrupė e, yra gana gausi, daugiau nei 70 e, narių iš visų frakcijų yra ir daugiau nei trešdalis moterų yra mūsų narių. Na, to nepakanka, bet bent jau tiek turime. Intergrupėje dalyvauja net ir sportininkai. Teodoras Segoro yra buvęs Graikijos e, nacionalinės komandos e, kapitonas, 2004 metais tapęs e, Europos čempionu. Na ir taip pat kolega kitas yra e, Julie Gerling ir yra laimėjęs rankinio čempionatą. Taigi kartu su Julie Girling ir kitomis kolegomis mes biurą sudarome šios intergrupės. Sportas gerina sveikatą, sportas e, gerina socialinius visuomenės gyvenimo aspektus, sportas padeda peržengti skirtumus tarp žmonių, Sportas taipogi yra ir, vėl, ir verslas. 146,5 milijardo e, eurų generuoja pasaulyje šis, e, šis rytis. E, na, taipogi yra ir sukčiavimo sporte, kaip kad pavyzdžiui iš ankstiniai sustarimai dėl varžybų rezultatų. Na, reikia pripažinti taip, kad yra ir neigiamų dalykų mes turime įtraukti visus subjektus, politikus, ekspertus, asociacijas, pačius sportininkus, ir sporto, e, komis, sporto komisarui dalyvaujant, e, birželio 30 dieną vyks renginys. Jis pristatys penkerių metų sporto programą. Taip pat dar rugsėjo mėnesį e, bus paskelbti miestų kandidatų atrankos rengiant sporto renginius kriterijai. Štai šiandien buvo kalbėta apie Katarą. 4 tūkstančiai e, žuvusių e, darbininkų jau yra statant stadionus, daugiausiai iš Nepalo ir Indijos, tai, o jų yra daug daugiau negu dalyvausiančių sportininkų šiose, e, šiame čempionate. Taigi sporto intergrupė yra pasirengusi apimti daugybę klausimų, taip pat ir jau paminėtus klausimus mano, nes sportą, tam tikrą sporto šaką praktikuoja kiekvieną dieną maždaug 190 milijonų Europos piliečių. Ir mes negalime to ignoruoti. ES turi į tai atsižvelgti. Na ir taip pat norėčiau pabaigai padėkoti už šio renginio organizavimą. Pirmininkė, ačiū poniai Tarabela. Dabar e, ponui Venta žodis. Jis yra kultūros ir švietimo komiteto narys. Jis taipogi yra sporto intergrupės narys. Oczywiście, jako były... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu buvęs sportininkas ir esu dalyvavęs daug, daugelį renginių, kurias organizavo didžios organizacijos, pavyzdžiui, Olimpinis komitetas, taip pat esu dalyvavęs pasaulio čempionatuose. Tada su visą tai išartimatės ir labai dėkoju taip pat pranešėjams, kurie patvirtina ir parodo, kokia situacija yra šiuo metu sporte. Na, neprieštrauju jums, tačiau turiu keletą komentarų. Pirmiausia, reikia žvelgti į ekonominę ir vystimosi pusę. 3,7 procentų e, Europos BVP sukūrimas sporto rinkoje. Ar jūs tai žinote? Ir taip pat Žinoma, svarbu yra žmogaus teisės, svarbu yra lyčių lygybė, svarbu nediskriminavimas. Ir noriu pasakyti, kad iš savo patirties, kad sportininkai dažnai po, po savo karjeros kaip sportininkais baigia ir tam pat ir e, treneriais. Tad kaip jie tuomet veikia, ar jie gerbi šitos dalykus? Ir dar turiu bendresnį klausimą. Atrodo, kad renginius rengia tam tikros šalis. Tačiau Iš tikro FIFA, UEFA, kitos organizacijos yra iš tikrųjų tokie skėtos organizacijos, o svarbiausios tampa nacionalinės organizacijos. Ir būtent jos vadovaujasi savo taisyklėmis. Taisyklėmis, pagal kurias įpareigoja nacionalinės vyriausybės. Kaip sakant, kitos organizacijos, jos numato taisyklės nacionaliams organizacijoms ir tuomet jos veikia pagal tas taisyklės, tačiau kartais tos taisyklės pažeidžia tos standartus. Tad galbūt kartais organizacijos turi tiesiog per daug įtakos ir per daug galios. Ir tai gali suveikti organizuojant svarbiausius renginius. Kokiegi yra svarbiausi veiksniai ir sąlygos, kurias turi patenkinti šalis kandidatės, ypač žmonių teisės pusės. Ir noriu pasakyti, mane čia nustebino FIFOS atstovė. Jeigu gerai supratau, ką pasakė. Ji pasakė, kad e, vystimos indeksas yra pagrindinis dabar kriterijus, pagrindinis principas, kurio, kurio remiamasi. Tai man, mane kiek nustebino. Taip pat dėkoju poniai Vidmai dėl, dėl įdomios informacijos. Taip pat poniai Baueriui dėkoju už tai, ką pasakė. Labai dėkoju už reportažą, už tai, kad e, pristatėte situaciją ir už tai, kad kalbate apie darbuotojų teisės Katare. Labai gerai, kad pabrėžėte skirtumą tarp sporto žurnalizmo ir žurnalistikos, kuri siejasi su sportu. Aš labai džiugiuosi kaip sportininkas, kad jūs rašote apie tokius renginius, apie sporto renginius. Labai ačiū. Dėkuoju, panas Panzerį. Ačiū, ponė pirmininkė tai pastengsiu trumpai kalbėti. Noriu keliomis mintimis pasidalinti. Kodėl žmogaus teisės yra svarbus klausimas sporte? Na, bent trys svarbios priežastys yra. Pirmiausia, politikai. Ir e, sportas yra svarbus politiškai ir e, tarptautinės organizacijos po truputį labiau imas, užima gynybinę poziciją šios srityje. Kitas dalykas yra ekonomika ir korupcija. Tai taip pat jis žmogaus teisėmis, tačiau čia galbūt net ir pažydžinima yra net ir tarptautinė teisė. Pastaruoju metu matėme, kad sportas gali tapti priemonę kaip, na, tiesiog pasiteisinti pasaulio akise Štai, pavyzdžiui, nors e, diktatūra gali pasakyti, žiūrėkite, gal pas mus viskas nėra taip blogai, jeigu FIFA sutinka rengti pas mus renginį. Trečias dalykas tai svarbu yra tai, juk žinoma, svarbu yra lėšus finansai, pinigai. Tačiau svarbu ne tik tai, svarbu yra ir tai, kad sportas vienyje žmonės. Ir e, mes kaip politikai galime daugiau apie tai pasvarstyti. Nežinau, ar visi sutiksite, tačiau, kad atrodo, kad viešoji nuomonė, na, kartais būna linkusi daryti išimtis sportui. Ir daryti daugiau išimčių negu kitose gyvenimo srityse. Kaip į tai reaguoti? Na, tai yra itin svarbu, ypač galvoje sporto svarbą visuomenėje. Tad kila klausimas, kaip štai mū, mes savo teisėkuros darbe galime užtikrinti, kad sporto judėjimą gali būti stiprinti, užtikrinti tinkamus kriterijus, skaitant žmogaus teisės, pagarbą žmogaus teisėms. Kitas dalykas. Galbūt reikėtų daugiau pasitengti dėmesį skirti ir daugiau pabrėžti tai, ką galima gauti iš švietimo, iš visuomenės švietimo per sportą. Taip pat galbūt reikia daugiau samoningumo didinimo kampanijų, kuris padėtų žmonėms geriau suprasti, kokios vertybės sportas atspindi ir ką reiškia, jeigu negerbimo žmogaus teisės. Taip pat, kaip minėjo ponė Vidmajer, sportas siesi ir su užsienio politika prisimenus 22 metų vieną svarbų susitikimą, kur atsitiko Niksonas su pasaulio stalo teniso e, čempionu, kuris buvo Japonas. Ir jie tuomet aptarė kai kurios svarbus Japonijos ir Amerikos bendravimo reikalus. Pirmininkė dėkoju ponui Pacerį, ponas Zikurakį po to. Ponas Zikurakį taip pat yra sportininkas. Tad bus labai įdomu išgirsti taip pat sportininko nuomonę. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Mes e, esame komanda, kurioje pirmininkauja ponai Tarabela ir Fisas. Norėčiau pirmiausia Jums padėkoti už Jūsų veiklą, už pateiktą informaciją. Na, išgirdome gana, galbūt keistų, na, ne keistų dalykų, bet galbūt tokių dalykų, kokių nesitikėjome išgirsti. FIFOS atstovė kalbėjo apie malonius surprizus. Taigi mes tikrai nekantriai laukiame FIFOS pozicijos. Aš pats dirbu sporto klausimais jau nemažą skaičių metų. Ir man čia svarbiausia būtų žmonių gyvybės. Būtent tai mus turėtų labiausiai neraminti. Žuvanti žmonės. Taigi sportas ir futbolas konkrečiai turėtų mums, mus išmokyti e, labiau gerbti žmogaus gyvybę. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis panai Lokbiller. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Keletą pastabų išsakysiu. Pirmiausia, dėl kandidatūrų patvirtinimo, dėl Kataro ir po to apie parlamentą kalbėsiu. Kandidatų atrankos procedūrų metu sporto federacijos turi taikyti žmogaus teisės kriterijus pono Taizen ir Febas, e, ponai tiksliau šie nagrinėjo šios klausimus. Ir šį klausimą norėčiau pateikti FIFA taipogi dabar. Jūs vertinate techninės, ekonominės sąlygas, e, statybų aspektus, infrastruktūrų statybos aspektus, tačiau aš dabar norėčiau Jums pasiūlyti e, įvertinti socialinius ir žmogaus teisės, teisų kriterijus. Būtent į tai galėtumėte atsižvelgti. Galbūt galėtumėte, pavyzdžiui, tam tikrą rodiklį ir spaudos e, e, laisvės, žmogaus teisų parengti, atsižvelgti galbūt galėtumėte į Human Rights Watch dokumentus, į profsąjungų tarkime, informaciją, tam, kad jau žinotumėte, kokia yra konkrečiai situacija, yra konkrečioje šalyje prieš e, tai šaliai laimint organizavimą sporto renginių. Galbūt galima būtų paprašą šalių tokiu būdu parengti. Norėčiau paklausti, ar FIFOje kažkas tai praktiškai yra daroma žmogaus teisų srityje. E, kaip į tai konkrečiai atsižvelgiama. Nepakanka vien tik tai laikytis ir sakyti, kad yra laikomasi bendrųjų principų. Ir, o kaipgi būtų dėl poveikio vertinimo? Galbūt e, to poveikio vertinimo dėka galima būtų įvertinti sporto federacijų veiklą. Tai, tarkime, darbo teisė Katare, situacija Azerbaidžiane, e, Kaip žinia, e, prieš e, paskiriant kandidatūrą, patvirtinant kandidatūrą šių šalių e, buvo suvaržytas smarkiai spaudos laisvės. Na ir dar, tarkime, dėl žaidinių Rio de Žaneire. Sporto federacijos turėtų pagalvoti, kokį modelį galima būtų pasirinkti, ir kaip tas modelis galėtų užtikrinti, kad vietos gyventojai taipogi galėtų dalyvauti ir pasidžiaugti šiais sporto renginiais, o ne vien tik tai, kad e, didžiosios e, tarptautinės kompanijos e, iš to gautų naudos, kaip kad, pavyzdžiui, Nestlė. Na ir dar konkrečiai dėl Kataro. Mūsų parlamentas balandį išsiuntė delegaciją tam, kad pasižiūrėtų, kokia yra konkrečiai situacija Katare. Tai čia dabar klausimas būtų FIFOS atstoviai. FIFOS atstovas dirbęs Katare praėjusiais metais mus patikino bent jau dėl Kataro, kad laiko yra mažai ir kad FIFA turi daryti viską, kas įmanoma tam, kad būtų pagerinta žmogaus teisų situacija šioje šalyje. Yra taipogi parengtas e, ir parlamento pranešimas, kuriame yra skatinama patobulinti darbo teisę. Tačiau niekas nebuvo padaryta. Manau, kad FIFA turi užtikrinti ir kontroliuoti, ar tikrai pažadų yra laikomas, nes ta kafalo sistema visada egzistavo ir egzistuoja, niekas nebuvo pakeista. Taip pat yra teiginių apie korupciją Katare. Reikia paskelbti ataskaitą, tyrimą atlikti šiuo klausimu. Kas dėl parlamento, tai mes suvokėme, kad laiko liko mažai, ypač pavyzdžiui iki žaidinių organizuojamų Baku. Reikia aptarti situaciją Baku. Manau, kad taipogi turėtume kreiptis į aukštas šio parlamento instancijas tam, kad dar gegužės mėnesį žmogaus teisų pažeidinėjimas Baku būtų aptartas. Manau, kad šiame parlamente nei, vienas, nei viena rezoliucija dar nebuvo patvirtinta nagrinėjanti e, ryšį tarp transporto ir žmogaus teisų. Na, o kas dėl moterų diskriminavimo, tai šį klausimą taipogi reikėtų aptarti. Aš pati nesu sportininkė, tačiau manau, kad intergrupėje, toje sporto intergrupėje sustiprinti žmogaus teisų aspektą tam, kad jis nepraslystų į antrą planą, kai yra diskutuojama apie sportą. Ačiū dabar žodis ponui Demas Meker. Well, I will speak Dutch. Thank you. Dėkuoju, aš kalbėsiu olandiškai. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems svečiams už jų pasisakymus ir įdomias diskusijas. Kalbant bendrai, galiu pritarti ir pantrinti tam, ką kalbėtojai jau yra pasakę. Aš e, susidariau sporto renginių sąrašą, kuriuose gali kilti problemų dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų, pavyzdžiui, olimpinėse žaidynėse ir futbolo čempionate. Taip pat 2012 Afrikos čempionate tų e, problemų kilo, taip pat e, ledo rytulio čempionate Baltarusijoje praeisiais metais formulės vienas e, lenktynėse. Aš pats buvau žurnalistu. Mm, dirbau kaip profesionalus žurnalistas TV vienoje TV stotyje prieš dešimtį metų ir žinau, kad žiniasklaida kartais praneša apie galimus žmogaus teisų pažeidinėjimus ruošiantis žaidynėms, tačiau po to viskas sugrįžta į senas vėžės. Tai labai akvaizdžiai matos, buvo matyti praėjusiu metu futbolo čempionate. Ten tiesiog sukilo nacionalistiniai jausmai, nacionalinio pasidžiavimo jausmai. O žiniasklaidai labiausiai rūpi, kad savos šalies komanda kaip galima geriau pasirodytų. Niekas nenori kelti problemų. Žiniasklaida nenori kalbėti apie tai, kas vyksta ar vyko už stadiono ribų užkulisiuose. Taigi, <clears throat> tai yra sąmoningas ir labai svarbus sprendimas. Ir žiniasklaida turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Ji vaidina labai svarbų vaidmenį. Taip pat mes turime suvaidinti savo vaidmenį. Mes esame visuomenės atstovai, todėl turime prisimti savo atsakomybę. Būdami politikais mes stengiamės imtis veiksmų, organizuojame iniciatyvas, Pane Načiak e, yra su mumis, ji, pavyzdžiui, kitą savaitę organizuoja atitinkamą konferenciją ruošiantis Europos olimpiniams žaidynėms Bakų. Tarptautinis olimpinis komitetas yra patvirtinęs žmogaus teisų nuostatas, įtraukiamas į kontraktą, kuris pasirašomas su priimančiuoju žaidinės rengiančiojų miestų. Manau, kad FIFA turėtų laikytis tokios pačios politikos. Kalbėsiu atvirai. Buvau nustebęs ir nuliūdęs, nusivylęs, klausydamasis FIFOS atstovės e, kalbos. Daug ką pasižymėjau iš to, ką jis sakė. Sakėte, kad, neturiu, kad mes neturime, kad jūs neturite kokios nors realios žmogaus teisės strategijos. Tai mane šokiruoja. Turime surasti subalansuotą požiūrį. Taip, realistinį, pragmatišką, jūs sakėte apie tai, nes kalbate su suvereniomis valstybėmis. Taip, tai yra tiesa. Suverenės valstybės dažnai yra autoritarinės valstybės, o žmogaus teisės yra visuotinė vertybė. Jos nėra ribojamos atskirų valstybių, jos yra visuotinės. Ir mes čia kalbame apie nacionalinės valstybės, kurios sportų naudojasi, kad pagerintų savo statusą. Tai turime suvokti. Taip pat turime suvokti tos galios, kurią jūs turite tas galės, kurias jūs turite. Jūs tikrųjų galių neturite, bet turite tam tikras paskatas, kurios yra labai svarbios. Minėjote, kad peržiūrėsite savo procedūras. Taip pat minėjote, kad kriterijai tada bus peržiūrėti po 2010 metų. Norėčiau paklausti, kiek plačiai tai darysite? Gal galėtumėte konkrečiau nurodyti? Turiu ir kitų konkrečių pastabų. Pirmiausia, kaip mes, būdami šio parlamento nariais, galėtume daryti spaudimą, kaip valstybės narės gali daryti spaudimą tarptautinės sporto federacijas, ragindamos jas įtraukti žmogaus teisės į savo prioritetų sąrašą, tiek ruošiantis paskirti miestą laimėtoje, tiek po to. O dabar sudėtingas klausimas apie boikotus. Ar valstybės narės ar trečios šalis turėtų apsvarstyti galimybę boikotuoti sporto žaidynės vykstančias šalise, kur nepaisama žmogaus teisų? Jeigu taip, kokį poveikį tai galėtų turėti žmogaus teisų situacijai tokiose šalise. Ir dar konkretus labai skubus klausimas apie Bakų. Jau buvo apie tai šiandieną kalbėta. Azerbaidžiano valdžios institucijos elgesi labai suprantamai jos tiesiog pasakė, kad kritiškai nusteikusių žurnalistų neįleis. O jeigu jie kalbės kritiškai, mes juos tiesiog išmesime. Taigi, ką sporto organizacijos darys, kad kovotų su tokia praktika? Dėkoju. Dabar ponas Auštrevičius. Dėkoju, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad diskusija šiuo jautriu klausimu yra atvira. Ir ALDI frakcijos požiūris lieka nepakytas, negalime e, daryti kompromiso dėl žmogaus teisų sporto renginiuose. Tai yra labai svarbi dimensija. O sportas yra visuotinė, universali kalba, pilietinė visuomenė mūsų šalise ir visame pasaulyje daug geriau supranta sportą negu kad politikai. Taigi mes esame pralaimėtojų pusėje. Turiu tris pastebėjimus. Pirma, dėl žmogaus teisų organizacijos. Ar turite kokios nors faktinės informacijos ar įrodymų kai ruošiamasi organizuoti sporto renginį kokią nors šalyje ir tarptautinės asociacijos vyksta į tą primančiąją šalį, kad apžiūrėtų realią vietą. Ar tos delegacijos, į tas delegacijas įeina nepriklausomi žmogaus teisų ekspertai, žurnalistai, kurie susipažinęs tomis šalimis, kurie juose gyvena ir yra susipažinę su jų situacija ir galėtų daug ką papasakoti apie atitinkamą situaciją. Tą. Ir kai renginys vyksta, ar yra koks nors veiksmingas kontaktas tarp žmogaus teisų organizacijų ir atsakingų organizatorių, ar užtikrinamas skaidrumas. Ir antra, Sutinku, kad visi privalome žaisti pagal taisyklės, tačiau kas nustato tas taisyklės? Kas nustato principus ir taisyklės, kurių turi laikytis sportininkai, organizatoriai ir, poli organizatoriai ir politikai? Klausimas skirtas olimpijai Olimpinio komiteto ir FIFA atstovams. Ar galite prisiminti kokį nors atvejį, kai jūsų asociacijos neigiamai įvertino ir teikia neigiamą rekomendaciją, kad ne, neturėtų būti rengiami, rengiama žaidynės tam tikroje šalyje? Ar kilus įtarimui, kad žmogaus teisų situacija, politinė situacija toje šalyje netitinka įprastų standartų? Ir galiausiai, pirmininkė, kaip galėtume praktiškai pasirūpinti, išspręsti tą problemą. Tie, kas rengia ES žmogaus teisų ataskaitą, galėtų pakalbėti ir apie šį klausimą, kurį aptarinėjame šiandieną. Dėkuoju. Muchísimas gracias, señor Ostevičius, señora Lunacek. Ačiū ponui Oštrevičiui, dabar ponia Anaček. Mm, well, first of all, I'd also like to thank the two... Taip, e, labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiems komitetams bei visiems sujungtams dalyviams. Tikrai manau, kad diskusijos yra labai svarbios. Daugiausiai kalbės apie bakų žaidynės, bet prieš tai norėčiau pradėti nuo keliais, nuo kelių klausimų tiek poniai Misaldė iš FIFAS atstoviai, tiek ir kitam pranešėjai. Ir kai kalbėjote, susidarė toks įspūdis, kad bandote įnešti pokyčius organizacijas, tačiau tuo pačiu, tačiau labiausiai ašinate, kodėl neįmanoma nieko padaryti daugiau ir kokios yra problemos. O kodėl negalite mums pasakyti, ką galite padaryti tam, kad paskatintumėte žmogaus teisės tose šalyse, kuriuose vyksta čempionatai? Aš to labiau norėčiau išgirsti. Nes, žinoma, dažnai girdime, kad nereikia painti sporto ir politikos. Tačiau vis tiek didėjai sporto renginiai, taip pat ir mažesni kai kurie, kai kurios organizacijos vis tik yra politiniai, nes jie turi politinę poveikio. Taigi, kai ponė Miselidį jūs minėjote, kad dirbate su neprasmus valstybėmis, kurios turi savo žmogus teisės įstatymus, tai na, atsiprašau, užsienio reikaluose mes esam pasiekę tą etapą, kai žmogus teisų klausimų tai valstybinė priklausomybė nebėra esminis klausimas. Ne, yra tarptautinė bendruomenė, kuri yra pasiekusi tam tikrą etapą, kuomet galima kritikuoti kitas valstybės dėl žmogaus teisų pažydimų. Ir tai darome ne tik mes, ne tik parlamentas, bet ir kitos valstybės tai daro. Ir kila klausimas, kodėl mes to savo šalyse nedarom, kad mums toks kelias klausimas yra. Tačiau ne, mes tai darome ir savo parlamentuose, ir čia visur. Ir e, to užsima taip pat tarptautinė bendruomenė, nes tautos tokį etapą esame prie. Ir negalime dabar priimti argumento, kad štai valstybė yra suvereni ir ji gali val... savo piliečių sodinti į kalėjimą dėl pačių kešiausių priežasčių, nebūtinai dėl baudžiamo kodekso nutarimų, tačiau būtent pažeidama žmogaus teisės. Norime tai pakeisti, žinoma, tačiau suverenitetas nėra tokia jau na, toks neliečiamas dalykas, dėl kurio negalima kritikuoti šalių. Viena, tai viena, viena. Kitas dalykas. O ką jūs galite padaryti, kad e, pakeistumėte esamą situaciją? Ir e, aš labai norėčiau, kad jūs leistumėte sportininkams, jums ir moterims, reikštis politiškai. Ar pameta per sočio varžybas, e, pasačio žaidynės, buvo aktyvisčių berots moterų, kurios norėjo nagus nusidažyti e, vaivorčiais spalvomis, tačiau ir tai buvo draudžiama, nes atseit tai yra politinis veiksmas, kuris gali liesti LGBT asmenis, e, asmenų situaciją Rusijoje. Tačiau galbūt e, reikia leisti sportininkams pas, padaryti pasisakymus, jeigu jie nori ir kai dalyvauti tos žaidynėse. Žinoma, dauguma net ir nenorėtų to tačiau kai kurie gali norėti. Kodėl draužyta tai daryti? Tai svarbus dalykas. Kitas dalykas, aš dar pakomentuoti. Tai kolega uždavė klausimą dėl boikotų. Tai norėčiau pasakyti, kad nemanau, net ir kaip aktyvistė ir politikai, nemanau, kad reikėtų tai palaikyti. Manau, kad geriausias kelias tai būtų uh, panaudoti sporto žaidynės tam, kad būtų galima paskatinti teigiamus pokyčius. Taigi tokia būtų trumpa replika į, į pasisakymą dėl boikotų, nors ir ne man buvo tas klausimas dėl boikotų skirtas. O dabar konkrečiau dėl Baku žaidinių. Susirūpinusi skaičiau apie tai, kad tarsi panašiau bus tikrai apribojimų spaudos laisvėje toje šalyje tuo metu. Tačiau kitą savaitę, gegužės dieną, kelios frakcijos organizuos bendrą renginį dėl žmogaus teisių su NVO. Tai vyks nuo pietų. Ir ten dalyvauja taip pat ir viena moteris, kuri dalyvauja ir šiandien. Na, čia paškinai atsistotų Nadaino Jugus. Jos Labai ačiū Dinara, kad dalyvaujate čia. Jos tėvai nuo praeisio rūpjūčio yra įkalinti, jos mama sunkiai serga. Ir jai reikia medicinės pagalbos, jie, yra įkalinti, kart, jie buvo įkalinti kartu su daug kitų žmonių dėl to, kad kovojo žmogaus teisės. Lilijinos aš buvau sutikusi pati, kai Baku lankiausi. Ir jie yra tik du iš daugelio, kurie yra įkalinti už tai. Veselfarov yra kitas aktyvistas, pavyzdžiui, kuris irgi yra įkalintas už, tai organizavo konkursą, daina, dainų konkursą dėl demokratijos ir jis jau met, šešimt met, metams yra nutistas. Buvo kitų asmenų, 2003, pažiūrėjau, žmogus teisų teismas, 5 metams. Ir visą tai dėl to, kad praeisis metų vasarą bandė sudaryti politinių kalinių sąrašą Azerbaidžiane. Tai dėl to dabar jie kalėjime. Tad ponė Taisanai, kiti, ponė Kačijančičiai, iš Europos olimpinio komiteto prašau dėl Baku varžybų, pareikalaukite iš Baku vyriausybės, kad būtų paleisti politiniai kaliniai. Leila Rarifjūnas, Idė Kalamalijev ir kiti. Jeigu jūs to pareikalautumėte, aš manau, kad tai tikrai turėtų poveikį. Ir jūs tuo parodytumėte, kad negalima, kad sport, sportas neužsimerkia prie žmogus atsipažydinėjimus. Labai prašau, pasinaudokite, pasinaudokite progą ir atkreipdėmėsi tai, kad žmonės yra kalinami Azerbaidžiane ne todėl, kad padarė kažką nusikalstamo, bet todėl, kad nori žodžio laisvės, nori laisvai veikti. Prašau, pareikalaukite juos išlaisvinti. Jeigu tai jums pavyks, tai tuomet Baku žaidynės tikrai turės labai teigiamą poveikį. Tačiau prašau, pasakykite, ar ketinate tai padaryti. Ačiū. Labai ačiū, ponas Džip. Ačiū, ponė pirmininkė. Didelių sporto žaidinių tema jau ne pirmą kartą aptarinėjama mūsų. Mes e, žmogus teisų pakomitėje apie tai kalbama jau ne pirmą kartą. Ir labai džiugu, kad štai kartu su mumis čia dalyvauja ir kultūros komiteto nariai. Labai daug esame kalbėję apie kai kurius atskirus sporto renginių veiks, elementus, Pavyzdžiui, esame kalbėję apie darbo sąlygas, apie sąlygas tų darbuotojų, kurie stato stadionus. Jau buvo užsiminta apie skandalingą situaciją Katare. Per praėjusią kadenciją Europos parlamente mes tai svarstėme ir galbūt dabar nebekartosiu tų pačių dalykų. Ką norėčiau pasakyti? norėčiau prisidurti prie kolegų, kurie sako, kad reikia turėti galvoje, kas vyksta fone tokių renginių. Tai yra taip pat labai svarbus dalykas. Tas fonas, kuris lydi žaidynės, visuomet yra labai svarbu. Ir tikrai labai atrodo, žinai, kad viskas pristatoma, renginiai pristatomi taip, tarsi nebūtų jokių problemų. E, šalis, nacionalinės organizacijos siunčia sportininkus ir apsimetinėja, kad tose šalise problemų nėra. Bet vėliau po žaidinių pasirodo, kad štai tie sportininkai, kurie nuvyksta, jie na, labai skirtingai pasakoja apie tai, ką ten matė. Tai vis priklauso nuo to, iš šalies jie būna atvykę, tačiau jie, mat, na, jie įvairiai vertina tas šalis. Ir e, matome, kad viena vertus tos šalis neužtikrina lygybės, į kurias vyksta sportininkai, antra vertus kartais sportininkams neleidžiama apie tai kalbėti. Štai pavyzdžiui, kitas svarbus dalykas yra svarbus klausimas prostitucija tokių didelių renginių e, metu. Prostitucija labai dažnai būna nelegali veikla ir išnaudomas moteris, tai, tai, tai daro nusikalteliai, organizuotų nusikalteliai. Tai yra gėdingas būdas pasipelnyti iš sporto renginio. Kitas dalykas. Investicijos ir investuotojai į tokius renginius. Esame svarstę tokį klausimą. O kaip pavyzdžiui dėl privačios nusavybės gerbimo, tarkime, kuomet paimama žemė yra iš žmonių, kad būtų pastatytas stadionas. Aš suprantu, kad kartais tuos e, infrastruktūrą reikia parengti labai greitai, stebėtinai greitai, tačiau vis tik žemės savininkai turi teisės. Reikia nepamiršti ir jų teisų gynimo. Europos parlamentas apie tai kalba, kitos organizacijos apie tai kalba. Ir gerai, kad taip daroma tačiau nepanašu, kad tai turėtų pakankamą poveikį. Nes taip pat svarbu yra, kaip visuomenė reaguoja į tokius sporto renginius. Ar visuomenė palaiko tai, kaip viskas vyksta. Dar kitas, kitas dalykas, kad sporto tokie renginiai didėjai kartais tampa vieta protestams. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, per nacionalinės žaidynės Amerikoje e, būdavo protestuojama dėl e, rasinės diskriminacijos, tuomet e, Black Power grupuotės aktyviai veikdavo. Ir vis tik rasizmas sporte neišnyko, tačiau būta labai dalių ir labai reikšmingų protestų. Taip pat Taip pat e, vienas, e, viena olimpiada iš dalies vyko Maskvoje ir tuomet dalis sportininkų boikotavo e, šias olimpinės žaidynės, tad tai taip pat buvo politinis protestas. Tad negalima sakyti, kad didėjai sporto reginiai nėra susijęs su politika, net jeigu ir bandytume, kaip manoma, atskirti sporto nuo politikos. Dar vienas dalykas sportas kelia visuomet labai daug emocijų. Ir visuomet, žinoma, norėtumėm, kad emocijos būtų kuo teigiamesnės. Taip pat norisi, kad tie žiūrovai, kurie patiria katarsi galbūt sporto varžybų metu, jie taip pat gerbtų sportininkus, kurie labai daug įdeda į varžybas. Labai taip pat svarbu turėti galvoj, kokiu, kokiu pokyčiu sportas gali atnešti, sporto žinia, kokiu pokyčiu gali atnešti visuomenę. Tačiau ne visuomet viskas vyksta iki galo gerai. Pavyzdžiui, Europos taurės varžybos vyko Lenkijoje ir Ukrainoje netaip seniai. Ir e, ne visuomet tie sporto atnešti pasiekimai, tai rezultatai išsilaiko ilgai. Pavyzdžiui, Donetskė buvo pasis stadionas, kuris dabar nukentėjo per karą. Ir štai, tačiau vis tik tokie renginiai, kai, pavyzdžiui, buvo rengiamas čempionatas ir valsty, Europos valstybė narėje, ir šalyje, kur yra rytų partnerystės narė, tikrai yra labai geras dalykas ir kuris tikrai gali duoti daug naudos. Labai ačiū. Muchísimas gracias. Bueno, tengo que hacer lo siguiente. Te... Labai ačiū. E, taip. Dabar suteiksiu žodį vėl pranešėjams tačiau neužteks laiko visiems. Manau, kad svarbiausi klausimai buvo užduoti Olimpinio komiteto ir FIFOS atstovams. Tad, na, tiesiog tokia situacija, kad mums neužteks laiko visiems kalbėtojams. Bet reikia pasistengti, kiek įmanoma, pagreičiau atsakyti. Taigi, FIFOS atstovai suteiksiu žodį ir po to po to kitiems atstovams, ponui Vespai. Prašau. Be... Dėkoju, pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Pabandysiu pirmiausia atsakyti į pono Demesmaker, ponios Lunačiak ir Lochbiller e, išsakytus pastebėjimus, nes jie yra susiję, taip pat atsižvelgsiu į kitų kalbėtojų išsakytus pastebėjimus. Mes turime žmogaus teisų strategiją, noriu iš karto pasitaisyti. Uh, Turime žmogaus teisų strategiją, ji yra įtvirtinta statute, elgesio kodekse, etikos kodekse. Ir dabar, kalbant apie 2020-2022 paraiškų procesą, aš anksčiau jau bandžiau paaiškinti, kad ten yra konkretus skyrius skirtas žmogaus teisų ir socialiniam vystimui, ten numatoma pareiga pareiškėjui pateikti informaciją apie šalies e, tikslus, e, kalbant apie socialinę ir žmogaus teisų perspektyvą rengiant e, čempionatą. Ir čia turėčiau paminėti Kataro paraišką. Joje buvo nurodyti stipriausiai įsipareigojimai. Nesakau, kad situacija ten yra visiškai tobula, Kataro kompetitingos institucijos pačios pirmus tai pripažino. Tačiau taip pat reikia pripažinti pažangą pasiektą šioje srityje Katare, e, paskyrus laimėjimą. <clears throat> pa, pa, aš, aš atrinkus šią šalį čempionato šalimi. Taip pat e, tai yra kaip ir įrankis e, skatinantis atkreipti dėmesį ir imtis reformų šioje srityje. Kai dėl galimybės taikyti boikotą, mums atsakymas yra ne, boikotai nepateisintų, šit, nepadėtų pasiekti šito tikslo. Jie visiškai prieštarauja sporto principams. Ir Mes, aišku, siekiame gerinti situaciją, didinti suvokimą ir atkreipti dėmesį, bet nebausti ar boikotuoti šalių sporto renginių boikotavimas praeitie pasirodė neefektyvus. Kai dėl 2026-ųjų dabar revizija peržiūra vyksta ir 2006, 2026-ųjų atrankos proceso gairės bus paskelbtos po kelių mėnesių. Pas, sprendimus paskui reikės priimti 2017-aisiais dėl šalies priimančios šalies, o paraiškos bus pradėtos teikti per ateinančius kelias mėnesius 2005 dar metais. Ir šiame kontekste mes sieksime, kaip jau minėjau, sustiprinti visus aspektus ir nuostatas susijusios su žmogaus teisų ir darbo standartais. susitarimuose su šalimis. Kągi mes darome? Kaip ir anksčiau minėjau, mes kreipiame dėmesį į situacijas priimančiose šalise, nustatome aiškius lūkesčius. O ateitie norime eiti dar toliau, norime pagerinti, sustiprinti dar tam tikras sritis, ypač kalbant apie žmogaus teisų rizikos įvertinimą. vertinimą ir e, šalies bus prašoma pateikti strategiją, kaip e, galima būtų potencialiai sušvelninti neigiamą poveikį susijusi su pasaulio čempionato rengimu. Tokios strategijos laikysimės ateitie, bet tai nereiškia, kad mes pradedame nuo nulio. Kaip tik priešingai, mes jau dabar labai gerai suvokiame ir esame jautrus šiai problemai. kas įvyko po paskutinių klausimų. Čia klausia ponė Lokpiller. Po paskutinių klausimų vykusių Europos parlamente dėl žmogaus teisų ir didžiųjų sporto renginių. Tada buvo kalbama apie situaciją Katare. Mes nuolat palaikome kontaktus su vietos organizaciniu komitetu ir aukščiausių paveldo komitetu, tai yra kompetitinga vyriausybinė institucija susijusi su čempionato rengimu. Mes gauname nuolatinę atnaujintą informaciją, žinome, kad valdžia yra įsipareigojusi siekti pažangos ir aukščiausias komitetas yra atsakingas už organizacinius darbus ir praėjusiu metu vasario mėnesį jie patvirtino viešai skelbiamus standartus, kurie yra privalomi visiems rangovams, kurie dalyvauja to e, aukščiausio komiteto projektuose. Ir taip pat aukščiausias komitetas praėjusiu metu pabaigoje paskelbė pirmą pusės metų atitikties ataskaitą apžvelgiančią, kaip tie standartai yra įgyvendinami. Ir tai yra teigiami aspektai, teigiamos iniciatyvos, einančios tinkamą kryptimi ir jos taip pat reikia pripažinti, kalbant apie tai, kaip sportas gali prisidėti prie žmogaus teisų stiprinimo. Tokios iniciatyvos kilo ir buvo greičiau gyvendinamos būtent dėl to, kad šaliai buvo suteikta teisė renkti čempionatą. Tai taip pat dėrėtų pripažinti. E, manau, kad labai svarbu išsakyti kritiką, svarbu paminėti tas rytis, kuriuose reikia tobulėti, bet e, ir manau, kad šalis tai ir daro, tačiau taip pat labai svarbu palaikyti iniciatyvas e, einančias teisingą kryptimį ir jas pripažinti. Turime konkrečių pavyzdžių iš Kataro kolegų, kurie mums e, įrodo faktais ir skaičiais, kad situacija tikrai eina gerin. Ir e, labai svarbu, kad jūs suprastumėte, kad yra daroma konkreti pažanga. Žinoma, dar reikės laiko, kad ji būtų pilnai įgy, praktiškai įgyvendinta ir kad rezultatai atitiktų mūsų lūkesčius. Tikiuosi, kad atsakiau svarbiausius pastebėjimus ir aš galėsiu jums suteikti ir daugiau informacijos apie tai, ką mes darome ir taip pat kokius lūkesčius mes pristatome priimančioms šalims. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponas Vespa. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ich bin CEO. Panas ir panai, aš esu Vokietijos tesos, olimpinio tiksliau komiteto e, pirmininkas, esu Europos e, olimpinio komiteto valdybos narys. Štai ką norėčiau dabar pasakyti. Žmogaus teisės yra olimpinės, į olimpinę hartiją įtrauktos. Dar prieš 2020 darbo tvarkę tai jau buvo padaryta. Žmogaus teisės buvo vienas iš kriterijų įtraukiamas į sutartis su žaidinių, olimpinių žaidinių organizatoriais. Kita vertus, žmogaus teisės, kaip kas sakė ponia Lunečiak, negali būti pamatuojamos. Taip kaip pavyzdžiui galime pamatuoti geležinkelio liniją. Sudėtingiau yra tai padaryti. Yra labai skirtingų perspektyvų ir situacijų skirtingose šalise. Be to, ta situacija nėra statinė, situacija keičiasi, kad ir toje pačioje šalyje. Prisiminkime 12 metų E, Europos e, futbolo taurę, kuri turėjo būti organizuota Lenkijoje ir Ukrainoje. Ukrainoje ji turėjo būti organizuota po e, oranžinės revoliucijos demokratinėme kontekste, bet, kaip kad matėme, situacija pasikeitė. Organizacijos, kurios pageidauja renkti tuos renginius, nori tiesiog sustiprinti savo, pagerinti savo reputaciją, savo įvaizdį tarptautinėje arenoje. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad egzistuoja ir kita medalio pusė. Kadangi dėmesys yra atkreipiamas į žmogaus teisės konkrečioje šalyje, tai atitinkamų ir pasiekmių tam yra. Uh, Aš vykau ir į Pekino, ir į Sočio olimpinės žaidynės ir kas kartą tą pačią išvadą padariau. Be jokios abejonės žmogaus teisės buvo aptartas klausimas Pekine, prieš Pekiną ir Pekine, prieš Sočį ir Sočyje. Diskutavome su žmogaus teisų gynimo organizacijomis. Štai tarkime, kad ir Baku praeitą savaitę Europos olimpinio komiteto pirmininkas Patrikėky pirmininkas kartu su vicepirmininku Janis Kunčik ir aš taip pat dalyvavau tame susitikime kaip ir kiti valdybos nariai. Taigi susitikome visi kartu su Human Rights Watch delegacija, su reporterių besienų atstovais. Kaip ir pirmininkas, kartu su pirmininku kalbėjome su Azerbaidžiano vyriausybės atstovais ir aptarėme visus rūpimus klausimus. Tačiau nereikėtų pervertinti sporto įtakos. Mes negalime pakeisti socialinių struktūrų, mes negalime pakeisti valstybių arba vyriausybių politikos krypčių. Sportas nėra priemonė siekti politinių tikslų. Sportas yra mūsų tikslas. Kaip kad ponas Taizen sakė, Sporto varžybos e, turi didelį vaidmenį integracijai, socialiniai ypatingai integracijai. Bet tai nėra politinė priemonė. Na, be jokios abejonės sportas gali padaryti tam tikro poveikio galime, pavyzdžiui, kalbėti apie žmogaus teisės, kaip kad ponia Luna čia sakė. Tačiau taip, sportininkai gali apie tai kalbėti, tačiau tai nėra jų e, pagrindinė užduotis. Sportininkai yra piliečiai, kurie turi teisę pasisakyti, išsakyti savo nuomonę, bet lygiai taip pat gali ją ir nutilėti. Jie visiškai turi tam teisę. Šios diskusijos neturi persikelti į sporto areną. Tai pavyzdžiui, gali žaisti Izraelio komanda prieš Irano komandą. Tačiau tokiu atveju politiniai argumentai neturi nustelbti sporto. Visi turi prisijimti savo atsakomybę, sportas taipogi mes dirbame šią linkmę. Jau esame tai pasakę. Susitikau su žmogaus teisų organizacijų atstovais. Tačiau štai ką reikėtų pasakyti dabar. Dažnai mums sakoma, kad turime vykti tik tai tas šalis, kuriuose šimtų procentų laikomas yra žmogaus teisų. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad ES derasi su Azerbaidžanu dėl energijos sutarčių. Ar tos pačios sąlygos yra taikomas ir komisijai, kai deramasi su Azerbaidžianu dėl energijos, kai deramasi dėl ekonominių priežasčių ar interesų. Ponės ir ponai, taip, sportas nėra visiškai apolitiškas, jame yra politinių, politinė dimensija. Mes žinome, kad žaidynės yra organizuojamos taip, kad e, žmogaus teisės turi būti sustiprinamos tų renginių pagalba. Mes be jokios abejonės tenksimės tai užtikrinti. Mes džiaugiamės taipogi, kad šis klausimas dabar jau yra įtraukiamas į sutartis. Tačiau kita vertus, nereikėtų pamiršti ir to, ką iš tikrųjų sportas gali padaryti. pagalvokime apie Tibetą. Dažnai e, Tibeto klausimai atsiduria laikraščių pirmuosiuose puslapiuose. Na, o tai yra susiję su tuo, kad Pekino žaidinių organizavimo klausimai tiesiog buvo vienas iš labiausiai pasaulyje tuo metu rūpimų klausimų. Lygiai tas pats vyksta ir su Azerbaidžanu. Azerbaidžano klausimas atsiduria vėlgi laikraščių puslapiuose, visuomenė yra apie tai plačiai informuojama. Organizacijos, kurios rengia sporto renginius, turi tiesiog užtikrinti kad e, atviros diskusijos būtų e, rengiamos apie žmogaus teisės. Tačiau mes negalime išlaisvinti politinių kalnių, mes neturime tam galių. Kaip Europos olimpinis komitetas esame pakviesti į Azerbaidžaną, kur vyks pirmosios Europos žaidynės. diskutuodami su vyriausybė šios klausimus aptarėm, aptarėme, tačiau nereikėtų pervertinti mūsų galių. Čia keliami klausimai yra politiniai klausimai, kurie pirmiausia turi būti išspręsti politinių instancijų, politinių institucijų, parlamento, komisijos. Nereikėtų, kaip jau ir sakiau, e, pervertinti sporto galios politikoje. Pirmininkė, Pone Lokbiller, jūs e, sakėte, kad e, žmogaus teisų situacija kinta. Savo pasiūlyme minėjau dokumentą apie žmogaus teisų apsaugą. Taigi, jeigu dabar atsižvelgtume į, procedur, į dokumentus, e, skiriant organizatorius laimėtojus, tai pamatytume, kad e, galima atsižvelgti ekonominės ir žmogaus teisų sąlygas. Aš vice pirmininko paprašysiu šiuo klausimu pasisakyti. Manau, kad matematiškai neįmanoma šių klausimų išspręsti ar kažkaip pamatuoti. Jungtinių tautų saugumo taryboje Azerbaidžanas e, veikia, Azerbaidžanas priklauso tai tarybai. Šiuo metu Azerbaidžanas yra Europos tarybos narys Ar dab, kokiu būdu dabar turėtume tuos sprendimus priimti, ar galime sakyti, kad JAF negali, pavyzdžiui, rengti olimpinių žaidynių, todėl kad, juos, kad JAF yra mirties bausmė taikoma. Ne mūsų vaidmuo yra tai sakyti, nuspręsti dėl to. Dviem minutėm dabar žodis, prašom. Taip, labai ačiū. Na, norėčiau kalbėti savo kalbą, tačiau slovenų nedaug yra salėje, tai gal kalbėsiu angliškai. Taigi, žinoma, visus pasiūlymus, viską, ką čia girdime, perdosime vykdantiesiems, vykdytojams, e, nes mes nesam patys sprendimų primimo, e, nesuomit to lygmens. Kitas dalykas, manau, kad neblogai mums sekasi, nes sportas yra plėtės visuomenės dalis, o tai reiškia, kad tai padeda platinti demokratiją visuomenėje jeigu štai atvyksta keli tūkstančiai, tarkim, šeši tūkstančiai sportininkų į šalį, atvyksta, tarkim, pusantro tūkstančio žurnalistų, mes atveriame tą visuomenę ir padedame jai demokratizuotis. Žinoma, taip pat reikia suprasti, kad e, mes nesame policinių institucijų įrankis. Netokia yra mūsų kompetencija ir tiesiog mes dažnai neturime įgaliojimų vienais ir kitais užsimti veiksmais tos šalis, kur čia buvo minėtos, yra jungtinių tautų saugumo tarnybos, saugumo tarybos palinės narės, arba tarkime ES narės, pirmininkavo Europos Sąjungai. Azerbaidžianas, pavyzdžiui, vis didina, didina pirkimus apimtis Europos Sąjungas, stipriai didina apimtis. Ir visas tos šalis turi diplomatinius santykius, tad yra daugybė sričių, kur galima, lygių kaip galima kalbėtis ir įgyveninti virš pasiūlymus. Bet mes negalime politikos priimti sporte. Sportas turėtų būti autonomiškas, neutralus. Žinoma, darysime viską, ką galime, kad paskatintume žmogaus, pagarbą žmogaus teisėms ir stengsime kiek įmanoma padėti su klausimais, kuriuos minėjote. Mes pateiksime ataskaitą savo vykdančiai valdžiai ir taip pat e, kalbėsime su azerbaidžianiečiais. Tokia mūsų yra strate sistema strategija. Dabar yra negalėtume žadėti jokių rezultatų dėl jokių teisinių klausimų. Negalime to daryti, nes tai nepatenka mūsų kompetencijos e, ribas. Žinote, mes tikrai užsimame labai gerų, gerų darbų, gerais dalykais. Europos parlamentas atstovauja Europos Sąjungos e, narims, o mes atstovaujame visas Europos valstybės, 50 narių turime. Ir iš esmės Mes esame paskutinis kontinentas, kuris susirūpino e, kontinentinėmis žaidynėmis. Kodėl taip yra? Todėl, kad Europa yra per stipri. Per e, olimpinės žaidynės Europa surinka 78 procentų medalių. Ir kai rengėme tuomet dar atskiras žaidynės, kurios bus antros pagal svarbumą po politinių žaidėjų, tai tikimės, kad tai tikrai demokra... padės plėto demokratijai visose valstybėse, su kuriamis mes turėsime reikalų. Ir tikimės, kad tai padės tas visuomis atverti. Ačiū. Labai ačiū. Taip, norėčiau išsikėti keletą pastabų ir tuomet steiksiu žodį paneikostą, kad užbaigtų mūsų klausimus. Mes jau pusvalandžių viršėjome laiko pribojimus. Negaliu atlikti žodžio ir komisijai Europos. Tiesiog labai atsiprašau, kad negaliu atlikti žodžio, bet visiškai viršėjome limitus. Dvi trumpos pastabos. Pirmiausia, žmogaus teisų gynimas nėra politinis klausimas. Ne. Tai yra visuotinė pareiga. Tai nėra politinė veikla, tai nėra politinis klausimas žmogaus teisų pagarba ir gynimas yra dalykas, kuris yra aktuolus svarbus visiems žmonėms. Žinoma, šalis ir visybės parlamentai veikia šioje srityje, tačiau čia veikia ir įvairios kitos organizacijos. Ir čia jau nesvarbu, ar kalbame apie tarptautinį futbolą ir jo organizaciją, ar apie kokias bendresnę sporto organizaciją, ar tarkim kalbame apie meno organizacijas. Žmogaus teisės yra universalios visuotinės, visi visada jas turime ginti. Antras dalykas netikiu, kad e, egzistuoja toks dalykas kaip sporto neutralumas. Klaidinga čia yra prielaida. Jūs minėjote savo uh, organizacijos sprendimo priimimo institucijas ir, ir, ir tos institucijos, kai nusprendžia, kad žaidynės vyks Baku, pavyzdžiui, arba Katare vyks, tai čia yra priimamas didžiulės svarbos politinis sprendimas ir tai turi labai daug, labai plačių pasiekmių, labai daug plačių implikacijų. Na, negalime dabar analizuoti čia, kodėl viena kita buvo vietovė pasirinkta, vienas kitas miestas, tačiau svarbu, kad tarp tų įvairių priežasčių, kodėl pasirenkama viena ar kita vieta, o kas, kad tai yra vis tiek politinis sprendimas, vis tiek turėtų būti vienas svarbiausių veiksnių, ar ten yra gerbiamo žmogaus teisės. Nieko čia labai daugiau neprašome. Ir netiesa, kad negalima to pamatuoti. Aišku, kad galim pamatuoti ir, ir sužinoti, ar žmogus teisės gerbiamos. Tai netgi nelabai sunku. Yra įvairios sistemos, metodologijos, kuriomis galima įvertinti, ar gerbiamos žmogus teisės. Toliau, kai jau priimamas toks politinis sprendimas, kad žaidynės vyks Baku, pavyzdžiui, arba Katare, tuomet jūs turite įgaliojimus E, taigi jūs tai, turite įgaliojimus priimti tokį politinį sprendimą, bet, bet nenorite prisimti atsakomybės už tą politinį sprendimą ir kas bus po jo. O mes tik prašome, kad visi bendradarbiautų šioje srityje ir pasitengtų pagerinti žmogaus teisų padėtį. Mes jau kalbame apie žmonės, kurie kenčia. Tai nėra politinis klausimas. Human Rights Watch atstovai minėjo, kad štai gali žaidėjas vykti stadione, kurios statybų metu žuvo imigrantai darbuotojai. Darbuotojai, kurie buvo e, vos nepilginami vergai, vergams. Tai žinoma, kad e, taptos organizacijos tiek FIFA, tiek kitos turi prisimti atsakomybę už tai ir turi atsakingai žiūrėti. Galima, aišku, pragmatiškai sakyti, kad sport, negalime paimti sporto ir politikos, tačiau tai yra tiesiog netiesa. Kai yra priimamas sprendimas surenkti žaidynės Katare, ir kai visą laiką e, ten stadionai yra statomi pažydinėjant žmogaus teisės, tai matome, kad tuomet yra primas namas politinis sprendimas e, nieko dėl to nedaryti. Tai jeigu paskui tai, į tai nereaguojama yra, tai dar vienas politinis sprendimas yra. Todėl mes norime, kad jūs bendradarbiautumėte su mumis, su, su kitomis iniciatyvomis, su parlamentais, su NVO ir padėtumėte ko, kovoti žmogaus teisės nes tai yra pareiga, kuri kyla visiems, ne tik institucijoms. O dabar žodis poniai Kostai. Taip. Tikrai surime įdomų renginį šį, šį ryt. Ir be abejo yra daug ką dar pasakyti šio klausimo. Kaip sakė panas Panciano, tai nors suprantu kilančias dilemas, bet, pažiūrėjau, prisiminkime, kad, tarkime, Anksčiau būdavo dilemų, kai į žaidynės vykdavo sportininkai iš nedemokratinių šalių. Bet tos dilemos jau nebevyksta ir mes jau esame na, išsprendę šios klausimus. Žinomas, sportas yra labai svarbus plėtojant demokratiją. Tačiau ponas Panceri ir kiti minėjo ir tai, kad svarbus yra ekonominiai veiksniai. Na, ir labai dažnai kalbama taip tarsi vien tik tie ekonominiai dalykai būtų svarbus. Yra olimpinės hartija, kuri, kuri numato tam tikrus e, mokėjimus miestams, kurie rengia žaidynės. Vis tik matome, kad yra daroma gerų žingsnių kuriais siekime ginti žmogų, žmonių gyvybės, teisės, orumą, bet reikia čia dar daug ką nuveikti. Nes tai yra labai svarbus klausimai. Žinoma, čia šiuose tada turi daug padirbėti politinės institucijos, sporto organizacijos, čia turi bendarbiauti parlamentas, įvairios sporto organizacijos, taip pat NVO, na, Olimpinis komitetas, FIFA, visos, visi šie veikėjai turi, gali ir turi kartu veikti šis, ir pastumėti šį procesą pirmin, žengti pirmin. Taip pat be abejo svarbu ir pasinaudos galimybėmis, kurias suteikia žiniasklaida, kuris praneša apie tos renginius. Tačiau žinoma, taip pat reikia atlikti ir kitų veiksmų, pavyzdžiui, reikia atlikti poveikį vertinimo tyrimus, reikia siekti didesnio skaidrumo tačiau žinoma, jok, svarbu ir tai, kad netilėtume, kai e, vyksta tokie dalykai, apie kuriuos štai minėjo žurnalistai prieš tai kalbėjo. Akivaizdu, kad reikia apie tos klausimus kalbėti, kalbėti garsiai ir jūs visi turite tame dalyvauti. Nes dabar matome tam tikrą vakumą, trūkumą. Antonija Pacelė apie tai kalbėjo. Kiti taip pat apie tai kalbėjo. Nuo pat pradžių mūsų iniciatyva iš dalies jėsi būtent su tuo, kad yra per daug tylos. Institucijos organizacijos tyli per daug. Žinoma, mes gerbėme valstybių autonomiją ir neketiname tos autonomijos kažkaip kelti grėsmę autonomijai. Tačiau reikia turėti galvoje, kad pačiai sporto esmė iškyla grėsmė, pačiai sporto dvasiai ir negalime nuo šalyje likti, negalime tylėti sportas turi būti ta vieta, kur susiduria sportininkai, kurie varžosi, kurie tikrina savo jėgas. Tačiau sportas vis tik yra svarbus bendravimo kanalas ir negalima na, ne, nereaguoti į netiškus sprendimus. Mano svarbiausia yra judėti tolyn ir pirmiausia, ką galima pasiūlyti, tai toliau bendarbiauti E, šį, šį toliau plėtočių bendravimą tarp e, žmogaus teisės pakomitečio ir, ir kultūros komiteto, nes persidengia šis rytis. Taip pat gegužės mėnesį vyks renginių, kurie bus svarbus abiems komitetams. Ir manau, kad jeigu bus laiko, bus galima parengti galbūt rezoliuciją. Galbūt kultūros komitetas galės to užsiimti ir parengti kitai plenarinę sesijai ir būtų galima paminėti tuos dalykus, kuriuos čia aptarėme, parengs politinę rezoliuciją. Ir siektume, kad būtų daugiau dėmesio atkreipta į šiuos klausimus. Kitas dalykas. Turint galvoje Baku artinčias žaidynės, tai manau, kad rugsėjo mėnesį jau bus naujų ataskaitų patikta ir galbūt, tai yra, bus teikiamas ataskaitas ir galbūt būtų galima teikti taip pat e, ataskaitą apie šį klausimą galbūt e, žmogaus teisų pakomitetyje. Žinoma, jokių būdų negalima pamiršti mums kilančios atsakomybės, nes sportas vis tik atspindi visų, visiems žmonėms bendras vertybės. Labai ačiū. Bueno, eh, creo que vamos a levantar la reunión. Pirmininkė, manau, kad atėjo laikas pabaigti posėdį, bet dar prieš tai norėčiau padėkoti dalyviams klausimų. Dėkuoju už dalyvavimą, už idėjų išsakymą. Demokratija tai taip pat yra skirtingų idėjų konfrontacija. Dėkuoju už jūsų darbą, pasisakymus. Dėkuoju visiems dalyviams. Ačiū.